Good afternoon to everybody. I think we should start the... Sveiki visi, man atrodo, reikėtų jau pradėti posėdį, prašom sėstis. Pirmoji užduotis mums tenkanti yra patvirtinti darbo tvarkės projektą. Ar kas nors, ką nors norėtų pasiūlyti? Taigi, ar kas nors norėtų pasiūlyti kokį nors pakeitimą darbo tvarkiai? Jeigu ne, tai tada darbo tvarkę laikome patvirtintą tokią, kokia yra pasiūlyta. Toliau reikia pasižiūrėti 20 Liepos, 21 Liepos posėdžių protokolus. Ar kas nors norėtų pastabų dėl jų patvirtinimo? Jeigu ne, tai laikome juos patvirtintais. E, pirmininkės pranešimai. Junktinių tautų generalinio sekretorijos pavaduotojas ir Junktinių tautų pagalbos ir darbų agentūros skirtos Palestinos pabėgėliams artimuosiuose rytuose, e, tiksliau pavaduotoje, ponė Karen Koning Abuzait, e, šių metų pabaigoje atsistatydina iš savo pareigų kitą ketvirtadienį. Ar jūs negirdite manęs? Klausė pirmininkė. Pone. Pone, dar kartą noriu, tai yra ne ponas, o pone, sako pirmininkė. E, atsis, atsiprašau. Taigi, kitą ketvirtadienį, e, rugsėjo 10 dieną, vystimosi ir užsienio reikalų komitetas surenks bendrą posėdį. Susitiksime su ja nuo pusės 10 iki 11 valandos Briuselėje. Aš e, būsiu viena iš šio posėdžio pirmininkių ir ji mums galės e, papasakoti apie tai, kaip vertina Europos e, Sąjungos paramą jungtinių tautų darbų ir pagalbos agentūros veikloje per pastarosius metus taip pat papasakos apie tai, kas nuveikta Palestinoje, ko pasimokyta ir kokie uždaviniai dar laukia. Kvietimai dalyvauti posėdėje bus išsiuntinėti labai greitai visiems komiteto nariams. Toliau žodį norėčiau suteikti su komisijos e, atstovui padaryti pareiškimus. Dėkuoju už galimybę, galėčiau padaryti porą pranešimų greitai. Pirmiausia, kitą savaitę komisija patvirtins komunikatą dėl klimato kaitos, kuris vadinsis e, tarptautinio finansavimo e, sustiprinimas, Europos pasirinkimas Kopenhagos sustarimui. Kaip e, žinia, mes siekiame įnešti teisingą atitinkamą dalį, e, siekiant besivystančiams šalims kovoti su klimato kaitos padariniais ir mes išteisysime savo pasiūlymus, kaip tą daryti, pateiksime skirtingus pasiūlymus iki 13 metų, trumpalaikiai perspektyvai taip pat, ilgesniam laikotarpiu po 13 metų. Antras pranešimas, kurį norėčiau Jums padaryti, tai yra pranešimas dėl e, politikos principų vystimosi srityje ir dėl principų derinimo. Galbūt jau žinote, kad komisija kas dviejį metai e, pateikė ES ataskaitą dėl politikos vystimosi srityje derinimo. E, ten e, įvertinama padėtis valstybėse narėse, o šiais metais eisime šiek tiek toliau ir ne tik įvertinsime pasiektą pažangą 12, 12 sritijų, sričių, kurias esame e, nustatę penktaisiais metais, bet ir pateiksime pasiūlymus, kaip e, dirbti toliau, kad mūsų veikla čia būtų veiksmingesnė atsiras toks politikos komponentas mūsų pranešime prie tos rimtos ataskaitos, kurią pateiksime. Dar trumpai trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, tikriausiai e, jau esate girdėję apie tai, e, kad vyks Europos Sąjungoje vystimosi dienos e, spalio mėnesyje nuo 22 iki 24, sakiau, Stokholme ir Europos parlamentas prisidės nauji nariai. Taip pat galbūt susipažins tokiamis e, dienomis pirmą kartą tema pilietybė ir vystymasis. Tai rodo, e, kokie svarbu šie klausimai Europos parlamento rinkimų metais bus rengiama sesija ekonominės krizės e, klausimais klimato kaitos, demokratijos plėtotės klausimais vystimasis taip pat yra labai svarbus, kadangi, e, kaip žinia, tai vyks po e, G20 sustikimo Pittsburgė ir TVF susitikimo, tarptautinio valiutos fondo susitikimo metinio. Ponas Buzekas jau patvirtino, kad dalyvaus ir taip pat e, vystimosi komiteto pirmininkė ir visi Europos parlamento nariai maloniai kviečiami prisijungti prie šio labai svarbaus renginio. Bus e, organizuotas už, užsakomasis skrydis iš Strasbūro, kadangi šios dienos vyks iškart baigusis plenariniai sesijai Strasbūrė. Žmonės galės 22-21 e, spalio tiesiai skristi į Stokholmą. Taigi tiek. Labai ačiū. Niekas nepateikė sekretoriatui klausimų. Taigi klausimų atsakymų sesijos nebus. O dabar kitas labai svarbus mūsų darbo tvarkės punktas pasikeitimas nuomonėmis su Gunila Karlson, Švedijos ministre, atsakinga už tarptautinį vystomąjį bendradarbiavimą ir ji eina šiuo metu tarybos e, pirmininko pareigas. Ministrė, man didelė garbė pasveikinti Jūs atvykusią į mūsų posėdį ir dabar norėčiau pakviesti Jūs pasidalyti mintimis su mumis dėl prioritetų per ateinančius mėnesius. Mes žinome, kad mūsų laukia rimti iššūkiai. Pirmiausia, klimato kaitos dalykai, vystimasis, demokratijos stiprinimas, veiksmingumas, efektyvumas teikiant vystomąją pagalbą. Aš esu tikra, kad jūsų žodžiai bus mums labai įdomus, taigi žodis jums. Labai ačiū, Eva. Labai svarbu, kad Norvegija taip pat prisideda prie e, bendradarbiavimo. Aš norėčiau pirmininkę jūs taip pat pasveikinti, vicepirmininkus ir gerbiamus narius kadangi jūs dirbate labai svarbiame komitete šiuo metu, kai e, vystomoji politika, e, vystomoji pagalba yra dalykas, kurio prašoma pasaulio diskusijose, rengiantis Pittsburghui, taip ir jungtinėse tautuose vyksta labai daug diskusijų apie tai, kaip toliau bus plėtojama vystimosi politika Europos Sąjungoje. Tai labai svarbus dalykas ir man yra garbė turėti galimybę kreiptis į Jūs šiandieną ir išdėsti mūsų, kaip ir mininkaujančios valstybės, prioritetus vystomojo bendradarbiavimo srityje. Jūs esate naujai išrinktas parlamentas, matau tarp jūsų ir senų draugų, žinau, kad jūs, kai kurie iš jūsų jau labai seniai užsimate vystimo politiką. Dabar mes turime dirbti kartu, kadangi laikas yra labai neaiškus, bendradarbiavimas e, iš, ateinantis iš ES yra labai svarbus, situacija labai keičiasi, reikia greitai reaguoti į situacijas tiek regionų, tiek pasaulio mastu. Mūsų vizija yra stipri, veiksminga Europa, kad būtų galima atremti šios dienos ir ateities iššūkius. Aš tikiuosi, kad mes glaudžiai dirbsime su parlamentu ir pažiūrėsime, ką galime kartu padaryti. Norėčiau pateikti Jums e, mūsų ministro pirmininko Reinfeldo citatą Tai yra žodžiai, kuriuos jis pasakė Liepos mėnesį, susitikdamas su parlamentu, jis kalbėjo apie mūsų kaip pirmininkaujančios valstybės iššūkius ir siekius. Didysis prioritetas yra suvaldyti ekonominę ir finansų krizę tiek Europos Sąjungoje, tiek galvojant apie mūsų piliečius, bet taip pat reikia nepamiršti mūsų pasaulinio masto atsakomybės. Antras iššūkis yra spręsti klimato kaitos problemas. Visos šalis susiduria su šiomis, šiais dviem dalykais. O aš esu tarptautinio vystomo bendradarbiavimo ministrė ir man labai rūpi šalis, kurios tikriausiai labiausiai nukentės nuo tų dviejų dalykų. Aš tikiuosi, kad besivystančios šalis galės atremti iššūkius e, ir mes turime padėti joms toliau kovodami su skurdu, kuris gali pasireikšti įvairiomis formomis. Dabar noriu pakalbėti apie klimato kaitą. Mūsų svarbiausias tikslas vadovauti ES ir kartu su kitais dalyviais susitarti dėl klimato kaitos problemų sprendimo Kopenhagos konferencijoje. Sudėtingas klausimas, bet svarbus. Mes taip pat labai norime užsitikrinti tarptautinį klimato kaitos susitarimą, kuris apimtų balio veiksmų plano abi dalis. Tai yra bendra vizija, sušvelninimą pritaikymą, technologijų plėtotės, perdavimą ir finansinius išteklius. Tai yra penki ištekliai ir reikia deramai į juos visus pasižiūrėti. Visos pasirašytos šalis turi e, gerai jaustis dėl tų dalykų, kad mes gerai susitartume. Galvodami apie klimato kaitą, turime suvokti, kad vystimo klausimai yra labai svarbus, nes besivystančiams šalims yra iškilę ypatingai daug pavojų, jos labai pažeidžiamos. ES turi vaidinti aktyvų ir konstruktyvų vaidmenį, jeigu norime gerų rezultatų Kopenhagoje. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, sieksime sutelkti aplinkosaugos, ekonominį ir finansavimo komponentus. Tai labai reikalinga. Tiek valstybės narės, tiek komisija turėtų toliau integruoti prisitaikymą, rizikos mažnymo veiksnius, taip pat e, klimato atsparumo arba atsparumo klimato kaitai dalykus savo bendradarbiavimo politikoje. Mes turime sumažinti pavojų dėl nelaimių gaivalinių, taip pat pagerinti pristaikymą prie klimato kaitą ir sumažinti poveikį ekonominiam ir socialiniam gerbuviui tiek dabartinėje situacijoje, tiek ateityje. Vienas sakinys mano ministrui pirmininkui yra pagrindinis, jis jį dažnai kartoja. Būtent, kad kiekviena šalis turi teisę į vystimąsi turi teisę vystytis. Tai, mano nuomonė, labai svarbu. Reikia mums bendros vizijos. Aišku, pačios šalis atsakingos už savo vystimasi, bet reikia užtikrinti, kad klimato kaita nekeltų grėsmės ekonominiam ir socialiniam progresui. Tarptautinės klimato kaikotos ir vystimosi komisijos išvados. Ta komisija subūrė e, Švedijas rengdamėsi pirmininkavimui. Ir mes norėjom e, pasirengti Kopenhagos susitikimui ir pasižiūrėti į labiausiai pažeidžiamus, vargingiausius žmonės. Taigi komisija atliko darbą, e, siekė palengvinti mūsų darbą ir savo išvadose, kurios buvo pateiktos jungtinių tautų generaliniam sekretoriui šių metų gegužę, pažymi, kad klimato kaitos dalykai turi atsižvelgti pirmiausia į vietos situaciją. Nepamiršti reikia žmogiškosios dimensijos, vietos dimensijos. Uh, E, reikia galvoti apie išteklių ir pajėgumų perkelimą, užtikrinti, kad žmonės turėtų galimybę kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis ir tai labai svarbu ypač pažeidžiamoms grupėms. Reikia nepamiršti ir lyčių aspekto. Minėta komisija savo rekomendacijose prašo donorų paremti programas, kurios prisideda prie mažų CO2 emisijų technologijas ir išteklių perdavimą bei finansinę paramą. Dabar norėčiau pasižiūrėti į pasaulinę ekonomikos ir finansų krizę. Ji visoms šalims kelia daug problemų, o besivystančios šalys taip pat labai nukentėjo. Mažėjo augimo tempai, kaino prekių kainos sviruoja, e, siunčiamų namo iš užsienio pinigų sumos mažėja, nedarbas auga, atsiranda neiškumas ir pavojus, kad kils socialiniai neramumai. Pasaulyje vargingų žmonių skaičius jau išaugo nuo 160 iki 200 milijonų dėl to, kad maisto kainos pakilo. Papildomai šimtas milijonų žmonių dabar taip pat gali atsidurti skurde dėl ekonomikos krizės. Ir gali būti, kad al, išalkusių badaujančių žmonių skaičius pas, pasaulyje pasieks vieną milijardą. Tai yra labai rimta problema ir gali būti, kad mums nepavyks pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų, nors galvojame, kad labai neblogai ten patirbėjome. Ypač e, čia norėčiau paminėti penktąjį tikslą tūkstantmečio motinų sveikata. Ekonomikos ir finansų krizė, kaip sutarė ekonomikos ministrai reikalauja, kad e, besivystančiam šalims reikia paramos, kad jos galėtų spręsti krizės pasiekmes. Reikia taip pat čia prisiminti ES įsipareigojimus padėti besivystančioms šalims pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų reikia lai, savalaikių ir suderintų veiksmų, ypač skirtų vargingiausiams šalims ir labiausiai pažeidžiamiems gyventojams. Ir reikia dabar politikos principus paversti realiais veiksmais. Buvo ministrų susitikime taip pat e, patvirtintas mūsų įsipareigojimas toliau teikti vystamąją pagalbą bent jau 50 procentų bendrą pagalbą Afrikai padidinti. Ministrai peržiūrėjo, e, peržiūrės mūsų įsipareigojimus dėl užsienio vystamosios pagalbos lapkričio mėnesį. Ir mes turime užtikrinti, kad ekonominė ir finansų krize nebus e, panaudota kaip pretekstas nusigręžti nuo įsipareigojimų. Gerbiami kolegos, gerbiami parlamento nariai, Aš iš tikrųjų prašau jūsų paramos. Užtikrinkime, kad diskusijos būtų subalansuotos dėl to, kad reikia mums jau prisimtus įsipareigojimus įvykdyti, reikia kolektyviai dirbti. Taip pat reikia užtikrinti, kad kiekviena šalis vykdytų savo atskirus įsipareigojimus. Daugelis besivystančių šalių, kaip sakiau, nukentėjo ir nuo ekonomikos, ir nuo finansų krizės. Taip pat dėl to, nuo to, kad padidėjo energetikos išteklių ir maisto kainos. Parama smulkiam, smulkiesiams žemdirbiams maistui turi būti teikiama taip pat ir moterims, nes jos yra, sudaro didžiąją dalį tų mažų smulkiųjų ūkininkų. Mes tas temas toliau nagrinėsime ir apie jas bus kalbama didžiojo dvidešimtuko susitikime. Gegužės mėnesį taryba taip pat sutarė, kad reikia žiūrėti, laikytis nuoseklumo, reaguojant į situaciją ir taikant priemonės. Reikia e, užtikrinti politikos nuoseklumą vystymuisi. Pasauliniai sukrėtimai per paskutinius pusantrų metų parodė, kad e, pasaulis iš tikrųjų tapo kur kas mažesnis ir kad mes esame visi tarpusėje susiję ir vieni nuo kitų priklausomi ir ekonominis gerbuvis priklauso vienų nuo kitų. Tam tikros politikos sritis gali turėti tiesioginių, netiesioginių pasiekmių ir tai dar labiau negu kada anksčiau išryškina E, poreikį derinti vystomąją politiką. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. ES politika ir sprendimai turi būti nuosaikus, remti vystimą, o ne prieštarauti vieni kitiems. Sprendimas vienoje politikos srityje, pavyzdžiui, e, gali e, pakengti vystomajam bendradarbiavimui. Bet aš nusprendžiau dabar neteikti jums jokių konkrečių pavyzdžių, tikriausiai jūs patys apie juos žinote. Uh, Reikia galvoti, ko reikia besivystančioms šalims ir įtraukti tuos dalykus į ES vidaus politiką. Reikia užtikrinti ryšius tarp ES kitų išsivyšinčių šalių, kad būtų galima teikti pagalbą besivystančioms šalims. Mes taip pat turime siekti sinergijų tarp klimato kaitos politikos ir vystomosios politikos, taip pat integruoti priemonės skirtas uh, kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis ir inkorporuoti tai į visas kitas priemonės. Pažanga yra e, sekama ir atsispindi ataskaitose, kurias kas antri metai e, rengia komisija šį rudenį bus pateikta tokia ataskaita ir mes turėsime gerą galimybę pasižiūrėti, kas padaryta ir taip pat, kur dar būtinai reikia dirbti. Aš norėčiau pasiremti, besinaudoti šią progą ir pakalbėti apie prekybą ir vystimasi. Mes manome, kad nuosaikus ir nuoseklus požiūris čia gali prisidėti prie augimo, ypač dabar išgyvenant ekonomikos ir finansų krizę. Man, mano kolegė Eva Bjoling, mūsų prekybos ministrė, čia aišku turi daugiau galių ir pareigų, bet Žinome, kad daugia šaliai susitarimai gali užtikrinti stabilę ir aiškiai numatomą prekybos sistemą. Dabar reikia, kad kuo galima greičiau būtų baigtos darybos dėl Dohos raundo. Mes norime, kad būtų sustiprinta ir plėtojama Lisabono strategijos išorinė dimensija, prekiaujant su besivystančioms šalims, šalimis. Reikia tęsti darybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų su AKR valstybėmis, tai nepaprastai svarbu ir kaip galima greičiau mes turėtume sudaryti regioniniam vystimusi palankius ekonominės partnerystės susitarimus. Aš manau, kad mes šiandieną kalbėsime apie prekybos e, klausimus, bet aš šiaip jau esu atsakinga už vystimasi ir e, tie dalykai leidžia mums tiesiogiai kalbėti su mūsų partneriais. Vyks Angoloje AKR konferencija. Aš e, pati dalyvausiu gruodžio antrą vyksančiame tame susitikime ir manau, kad iš Europos parlamento daug kolegų taip pat ten bus. Manau, kad mes grįšime taip pat prie poreikio, jog reikia didinti užžiūrio vystomąją pagalbą. Tai yra vienas iš mūsų iššūkių, bet jis gali daug ką pakeisti, tas dalykas. Mes dabar turime galvoti apie pasaulinius iššūkius, kuriuos spręsime kartu ir mums reikia išteklių, ne tik ekonominių, bet ir kitokių, kad būtų galima uh, kovoti su skurdu pasauliniu mastu. Kad sutelktume pakankamai pinigų tiek ES, tiek ir iš kitų šaltinių vystamai pagalbai, turime pasižiūrėti, kas pasiteisina kokios priemonės ir kurios ne. Mes turime galvoti apie matomus rezultatus ir aiškiai turime kalbėti apie vystomosios politikos galimybės ir apie oficialią vystomąją pagalbą. Bet ta pagalba negali būti atsakymas viskam, nes matome, kad yra tiek daug iššūkių. Reikia pasižiūrėti į vystimosi politiką, o oficiali vystomoji pagalba yra kaip katalizatorius visų problemų, ji neišspręs. Dėl to mums reikia politikos priemonės taikyti nuosekliai. Bet turime gerai pasižiūrėti, kas pasiteisina iš mūsų priemonių, kas ne. Mums reikia geresnės ir veiksmingesnės pagalbos, reikia kovoti su korupcija kaip niekada anksčiau. Reikia taip pat užtikrinti, kad ES bus, sąjunga teiks geresnės kokybės pagalbą. Mums reikia atnaujinti savo politiką bei teisinės priemonės vystamajam bendradarbiavimui, kad užtikrintume geresnį veiksmingumą. Manau, kad jau šiaip labai nemažai per pastarus metus komisija nuveikė. Mes e, ir toliau turime žiūrėti, kaip dirbame šioje srityje. Bet dabar reikia galvoti, kaip jau įgyvendinti konkrečiai priemonės, kurios yra numatytos. Mes parengsime pasiūlymą dėl ambicingo, orientuoto į veiksmus ES atsako Paryžiaus ir akros sprendimams. Mes taip pat pateiksime praktinės rekomendacijas, kurios būtų paprastos, kurias būtų lengva e, taikyti ir kitur. E, kalbu vėlgi apie Paryžiaus ir Akros įsipareigojimus. Mes kalbėsime apie geriausią praktiką, apie bandomosius projektus ir norėtume apimti tokias tris sritis - darbo pasidalyjimas, šalių sistemų panaudojimas ir techninis bendradarbiavimas. Gerbiami parlamento nariai, pirmininkė, vicepirmininkai. Ir dar norėčiau pakalbėti apie vieną klausimą, kuriuo mano vyriausybė ir aš pati labai domiuosi ir žinau, kad ir Europos parlamentas taip pat atitinkamai dirba ir domisi. Tai yra demokratijos stiprinimas išorės santykiuose. Man atrodo, kad demokratijos stiprinimas yra esminis vystamojo bendradarbiavimo ir skurdo mažinimo pastangų elementas, taip pat mūsų užsienio saugumo politikos elementas. Kaip parlamentarams demokratija visais pavydalais yra natūraliai mums artimas dalykas. Demokratijos stiprinimas taip pat apima socialinės atskirties mažinimą ir atstovavimo, moterų atstovavimo ir įtakos stiprinimą. Taip pat tų, kuos gyvena skurdė atstovavimo stiprinimą visuomenėme gyvenime. Demokratijos stiprinimas yra vienas iš labai svarbių ES ryšių su EKR valstybėmis elementų ir kotonų susitarimas šiuo metu yra peržimas taip pat ir šiuo aspektu. Tai taip pat yra ES ryšių su Azija, Latino Amerika, Afrika, kitais regionais svarbus labai elementas. Uh, Afrikos ES bendros strategijos taip pat yra svarbus elementas ir aš žinau, kad šis komitetas labai ateidžiai sekė šį darbą. Man atrodo, kad tie skirtumai, nenuseklumai taip pat egzistuoja ir ES politikoje, jos institucijose, institucijų darbe. Taigi manau, kad atėjo laikas imtis praktiškų ir pragmatiškų veiksmų. Todėl pirmininkaujantį Švediją plėtos šį darbą, tęs tai, ką pradėjo Čekija ir Prancūzija tam, kad požiūris būtų nuoseklesnis, gilesnis, kad būtų apimta vystimos užsienio politika ES. Mes siekime užtikrinti didesnį efektyvumą demokratijos stiprinimo srityje, ypač um, trapiose, naujai besikūrenčiose, atkuriamose demokratinėse valstybėse. Mūsų tikslas yra ne kelti naujas sąlygas, o užtikrinti didesnį ES darbo nuoseklumą. Europos komisija, tarybos sekretariatas parengė svarbų dokumentą, kuriame yra nurodytos priemonės, kurias turi ES, kurias gali panaudoti ES ir taip pat pristato rekomendacijas, kaip būtų galima padidinti mm, demokratijos rėmimo paramos efektyvumo didinimą. Atitinkamai e, partnerės e, išreikš savo požiūrį ir bus siekiama sutarimo bendrame GAT posėdėje lapkričio mėnesį. Demokratijos ir rinkiminės pagalbos institutas turėtų būti paminėta šią idėją mm, Čia eina kalba apie ES politiką ir veiksmus demokratijos stiprinimo srityje, kai eina kalba apie ryšius su šalimis partnerėmis. Ir spalio 22-24 dienomis um, vyks svarbus renginiai šio klausimu aišku, vien to nepakanka, reikia kalbėti e, ne vien tik tai apie Švedijos kaip pirmininkaujančios valstybės darbą, bet ir labai svarbu paminėti Europos parlamento vaidmenį ir tolesnės pastangas, kaip pirmininkavimą perims kitą valstybę. Pirmininkaujantį Švediją taip pat rengėsi ketvirtam. Jau ketvirtą kartą reksimom vystimosi dienoms Europos Sąjungoje. Spalio 22-24 dienomis jos bus surinktos Stoholme. Bendras pavadinimas yra pilietybė ir vystimasis. Pagrindinės temos bus pasaulio ekonomika, klimato kaita, vyks įvairių, tai bus pagrindinės temos, vyks apskrito stalo diskusijos ir taip toliau. Ir ES Mm, taip pat rengs renginius dėl vietos vystimosi, atskaitomybės, draugės su Švedijos parlamentu. E, mes tikimės, kad šie renginiai sutrauks daug aukšto rango dalyvių, tikimės per šimto valstybių, kurios būtų atstovaujamos, taip pat e, tikimės ir daug tarptautinių organizacijų, vietos bendruomenės atstovų ir taip toliau. Noriu pakviesti jūs visus, nes jūsų dalyvavimas yra itin svarbus. Aš manau, kad parlamentarai turi daug dažniau susitikti susitikinėti tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių. todėl norėčiau organizuoti užsakomą į reisą, kad jums būtų lengviau atskristi iš karto iš Strasbūro į Stoholmą ketvirtadienio popietę. Mm, po plenarnės sesijos, kad iš karto galėtumėt dalyvauti renginiuose dėl demokratijos, o ant rytojos ir dėl klimato kaitos. Aš labai tikiuosi, kad daug kas iš jūsų atvyksite. Aš labai noriu pasveikinti pirmininką Buzeką. Um, aš labai tikiuosi, kad iš tikrųjų jo dalyvavimas parodys, koks svarbus yra šis renginys. Mm, Atsiprašau, man atrodo, aš viršijau suteiktą laiką, bet tikrai man labai džiugu visuomet ateiti čia, kreiptis į Jūs. Mm, greitai turėsime naują komisiją, turime jau naują išrinktą parlamentą jums, jūsų laukia penkerių e, metų darbas e, ir iš tikrųjų iššūkiai yra didžiuliai, todėl labai džiaugiuosi šią galimybę pasidalyti su jumis mintimis. E, todėl mano įžanginis žodis buvo toks platus ir ilgas. Aš labai tikiuosi, kad jūs dar ir mūsų interneto svetainė apsilankysite. Jeigu turėsite kokių papildomų klausimų, visuomet lauksiu jūsų elektroninio pašto žinučių kad galėtumėm pratesti bendravimą. Ačiū už tai, kad išklausėte manęs. You, Gunilla, nice... Ačiū, Gunila, už tikrai mm, labai mm, aiškiai pristatytas mintis. Dabar pakviesiu Europos parlamento narius užduoti klausimus. Panas Berman pirmasis mano sąraše, prašom. Madam Minister. Pone ministrė, noriu padėkoti Jums už labai konkretų ir aišku Jūsų pas, busimų pastangų politikos pristatymą. Gerai, kad jūsų, jūsų užmojai tokie platus, net ir kai pergyvename krizę. Mes tikrai mielai sėsime į jūsų užsakomą lėktuvą. Reikia daug žybalo sudeginti, jeigu nori išgelbėti pasaulį. Taigi aš manau, kad tikrai mes visi tą ir padarysime. Trys, elem, trys dalykai jūsų pirmininkaujantį valstybę teis, labai teisingai daro, kad demokratijos stiprinimui suteikia prioritetą. Jūs telkėte dėmesį į gebėjimų stiprinimą, institucijų stiprinimą. Dar vienas demokratijos stiprinimo aspektas yra parama laisvam informacijos tekėjimui, e, laisvo žiniaslaidos, laisvos spaudos e, rėmimas. Man atrodo, ES yra kiek per kukli šiuo atžvilgiu. Turime žiniasklaidos programą, bet galėtumėm padaryti daug daugiau, kad informacija galite, galėtų tekėti laisvai taip pat ir besivystančiose valstybėse. Manau, kad čia reikia daugiau ir rimtesnių pastangų. Tikiuosi, kad jūs tą pritarsite, norėčiau išgirsti jūsų mintis. Antras dalykas - dėl nuoseklumo. Taip, kova gal vyksta ne čia parlamente, nors dėl žemės ūkio dėja tikrai daug ką galima pasakyti. Tikrai, na, gal čia nėra per daug to optimizmo dėl tam tikrų politikos ryčių. Tačiau taryboje, pavyzdžiui, buvo labai sunku sutarti, pavyzdžiui, dėl žvinikystės su gynėja. Ir Mm, panašu, kad pernelik dažnai yra džiaugsmingai žlugdoma kitų besivystančių valstybių žvėjų ateitis vien tam, kad mūsų žvėjų ateitis būtų gera. Ir tą mes matome su gvinėje susitarimo atveju. Panašu, kad daugiau yra šnekama nei dirbama. Norėčiau paprašyti jūsų paaiškinti plačiau, kas vyksta taryboje. Tikrai baisu, kad žuvininkystės susitarimas yra toks. Uh, Nors ir yra tikrai daug kalbama apie tai, kad norima nuoseklumo mūsų politikoje. Antras dalykas, jeigu mes kada nors vis tik tai turėsime Lisabonos e, sutartį, tai jai įsigaliojus greičiausiai turėsime vystimosi e, komisarą. Noriu paklausti, kiek nepriklausomas jis bus nuo ES užsienio politikos klausimų, nes šis komisaras turi būti ne vien tik tai ministrų klientas, jis turi. Mm, pri, jis privalo nepriklausomai tarnauti besivystančių valstybių interesams. Tai, tai aišku, atitinkamai tur, turės įtakos jo ryšiams su išorės reikalų tarnyba. Tai kaip jūs vertinat tuos dalykus, kokia jūsų nuomonė? Nes vienas dalykas yra turėti įsitikinimus, idėjas ir mintis, bet reikia ir nepriklausomų institucijų, struktūrų, kurios sugebėtų tas idėjas, tas mintis įgyvendinti ilgalaikėme laikotarpyje. Ačiū. Na kągi, siūlau surinkti klausimus, o po to E, pone ministrė sakys dabar žodis ponui Kešmanui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat noriu pasveikinti ir ponė ministrė. Tikrai visi sutiks su tuo, ką sakėte. Na, aš taip pat taupysiu CO2, pasisakydamas trumpai. Na, man ypač įdomus tas dokumentas dėl demokratijos skatimo politikos. Dėl to dokumento buvo susitarta taryboje. Tačiau norėčiau paklausti, štai ko tikriausiai pastebėjote, jog mūsų partneriai yra labai susirūpinę, ypač be kita ko ir dėl šio dokumento, nes e, šiaip nebuvo vykdomas konsultacijos tarp ES ir regioninių organizacijų. Turėtume prisiminti mūsų patirtį e, sukauptą e, primetant bendradarbiavimą, pavyzdžiui, bendradarbiavimą su EPAS Taigi prašau užtikrinti, kad visas diskusijas dėl šio politikos dekonu, e, dokumento, kad dėl to dokumento sprendimas nebūtų priimtas iki tol, kol nebus įvykdytos plačios konsultacijos e, su reginėmis organizacijomis atitinkamų forumų kontekste, nes kitaip gali būti kad e, bus numatyta pernelyg daug sąlygų, aplinkybių ir mes tikrai nepasieksime gerų rezultatų. Dėkuoju, ponas Görinsas. Ačiū pirmininkė. Švedija yra patikima partnerė. Tai yra ES valstybė narė, kuris sugebėjo viršyti 1,7 procento ribą 0,7 procento riba, tai yra lėšos skiriamos vystimosi tikslams. Iš tikrųjų, tai yra novatoriška, pavyzdinga valstybė vystimosi klausimais. Ir kai eina kalba apie tokią pavyzdingą partnerę, gali kelti didelius reikalavimus. Todėl aš norėčiau tris dalykus pasakyti dėl finansavimo. Vienas dalykas buvo pažadėta, bet pažadas neišlaikytas 0,7 procento iki 2015 metų. Tai tam, kad būtų pasiektas tas tikslas, kiekvienais metais turi būti didinamas tas procentas, kuris skiriamas vystimuisi. Kitaip aš neįsivaizduoju, kaip tai būtų galima padaryti. Tai yra, besa, tai yra privaloma sąlyga. Uh, Ir atitinkamai reikia žiūrėti į e, pasisavinimo galimybės, aišku, bet jeigu nebus didinamos tos išlaidos, tai tikrai nepasieksime tos numatytos ribos. Ir įvertinus visą analizę, visą tai, kas buvo kalbama iš vyriausybės pusės ir, ir net nesilaikoma to pažadu, tikrai mm, baisu. Antras dalykas - žemės ūkis kai paskalėmi klausėme, kodėl e, pasaulinė priekybos organizacija nepakankamai e, dirba žemės ūkio srityje, pavyzdžiui, dėl e, kainų. Yra sakoma, kad na, vystimosi besivystančiose valstybėse yra pernelik žemos kainos taikomos. Uh, Tai ką reikia tada daryti? Reikia kelti tas kainas, kad būtų galima vystyti žemės ūkį besivystančiose valstybėse, reikia mažinti tas kainas. Ir trečias klausimas, aš turiu aišku labai daug tų klausimų, bet prašau bent atsakyti tuos tris klausimus, tai yra dėl, trečias klausimas dėl AIDS. Mm, Visat, vis tiek tai yra didžiulė rykštė ir pasauliniam fondam trūksta lėšų tam, kad būtų galima gydimą užtikrinti visiems Jeigu kalbėtumėm apie mm, praeitą dešimtmetį, 2000-ųjų pradžią, tikrai buvo platus užmai e, iš pasaulio sveikatos organizacijos pusės. Tuo metu gydimas kainavo apie 10 tūkstančių dolerių vienam pacientui per metus. Dabar aišku, kad tai yra keliasdešimt kartų pigesnis tas gydimas ir aš manau, kad iš tikrųjų dabar būtų galima daug efektyviau padirbėti šioje srityje ir daug, daug didesnių tikslų pasiekti ir net ir visoje toje krizėje vis tik tai. O, galima tai būtų padaryti, nes dabar visa, visa kaina ta tenka a, tiem varšams susirgusiems. Ačiū. To... Dabar suteiksiu žodį poniai ministrė, paprašysiu atsakyti šiuos tris užduotus klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir iš klausimas. Taigi bandysiu atsakyti trumpai. Pirmasis klausimas dėl demokratijos. Tai būtent Taip, mes norėtume viską interpretuoti ilgalaikėje perspektyvoje, tai pajėgumų kūrimas, žmogiškai išteklių kūrimas. Tai yra, jeigu norime, kad e, būtų vystama demokratija, kad būtų nuosekliai mažinas skurdas, reikia geresnių priemonių, taip pat reikia skaidrumo ir informavimo. Na tai įdomus klausimas ir manau, kad jį reikėtų labiau gilintis tam, kad visose srityse būtų užtikrintas skaidrumas. Na, žinote, kad Švedijai ypač rūpi atvirumo ir skaidrumo klausimai ir Europos Sąjunga šie klausimai optimalūs, bet manau, kad dar daug ką galime padaryti tam, kad procedūros, diskusijos būtų skaidresnės ir tikrai dar galime tęsti šios darbus na, dabar galėčiau pasakyti, kad komisija tai, ką jį daro, galima būtų apibūdinti kaip eksperimentus, bet jie iš tikrųjų yra daug žadantis. Ir komisija dabar supažindina su skaičiais, nurodo, kaip lėšos yra panaudojamos, bet galima būtų tai daryti sistemingiau. Uh, skaidriau, aišku, visą tai jau bus padaryta po mūsų pirmininkamo. Tačiau pasinaudojant naujomis technologijomis informavimo keliais galima būtų padidinti informavimą, pavyzdžiui, apie AIDS. Ir aš manau, kad tai taip pat yra labai svarbi priemonė kovojant su korupcija. Ir turime pasinaudoti e, laisvą žiniasklaidą ir atitinkamomis institucijomis. Taigi mes kaip, kaip pirmininkaujantys šalis nuolat kelime šį klausimą ministrų lygių, bet aš manau, kad ir parlamentas galėtų pasinaudoti šiomis naujomis tendencijomis, ieškoti naujų kelių, padidinti skaidrumui. Kalbant apie politikos nuseklumą ir, ir pavyzdžiui, žyvinkysės sutarimus su gynėja, tai, tai tikrai vertinga, kad parlamentas aptarė šios klausimus ir stebi padėtį ir prašo valstybių narių atsakyti į klausimus susijusius su politikos nuseklumus. Na, mes turime susirimą, aš manau, kad jis yra geresnis negu ankstesnysis, jame yra numatyti aspektai, kurie leidžia stebėti žuvų išteklius, taip pat e, leidžia labiau prisimti savo nu, atsakomybę. Gal to nepakanka, bet e, tai tikrai neblogas pavyzdys. Na ir gerbiamas parlamentaras minėjo, kad galbūt problemų yra taryboje. Na, aš netėjau iš tarybos tam, kad paaiškinčiau, jog reikia formuoti nuseklę politiką. Mes visi dėl to sutarėme. Taigi, e, visi sutarėme dėl to, kad politika turi būti nuosekli, parlamentas turi kontrolės, stebėtojo funkciją, bet taip pat dalyvauja ir priimant sprendimus pagal bendrą sprendimo procedūrą. Taigi nebežinau, kad daug ką reikės peržiūrėti, teks diskutuoti ir norėčiau priminti, kad tai tik antras įkis, kai sutarėme štai su tokiais dalykais. Taigi tai gan naujas dalykas ir nebejoju, kad ateityje vystimosi politika bus nuseklesnė. Na, vėlgi, kai bus po Lisabonos tarties įsigaliojimo. Na, kol kas nežinome, tikrai ta sutartis įsigalios. Ar ir tik. Ar es įsigalios, taigi galbūt per nelik ankstyva dabar uh, svarstyti šios klausimus su šio komiteto nariais. Na, o kita vertus, sutariu su gerbiamu parlamentaru dėl to, jog uh, Mm, mes, Europos komisija, turime daugiau dėmesio skirsti vystimosi politikos klausimams, reikalingas stiprus balsas. E, na ir turėtume šios klausimus sėti su Europos tarptautiniu vaidmeniu, vaidmeniu kaip pasaulinio veikėjo vaidmenį. Taigi nebejoju, kad prie šio klausimo dar sugrįšime rudenį, po to, kai jau bus aiškiau dėl uh, e, Lisabono starties ir jeigu jis galės, galios, mes galėsime sukurti ES užsienio reikalų tarnybą, kuri uh, atliktų tą vaidmenį, uh, kurio tikimas iš ES. Ponas Kešmenas uždavė klausimą dėl demokratijos. Na, reikia suvokti, kad tai nėra. Kad tai nėra viena, dar nauja viena sąlyga. Na, svarbu, kad Europos taryba dirbtų nuosekliau, kad suformuluotų dokumentus taip, jog jie būtų aiškiai suprantami ir leistų mums geriau dirbti. Na, būda taip, jog vieną dieną pasakoma vieną, kitą dieną nusprendžiama kitą, ypač trečiųjų šalių atžvilgių. Aš man tikrai reikia dirbti nuosekliau. Na ir manau, kad taryba turėtų patvirtinti savo išvadas dėl šių klausimų kaip pagrindą būsimiems sprendimams šioje srityje. Na, nepasikeitė mūsų požiūris į demokratiją ir demokratijos kūrimą, tačiau tai, ką mes veikiame vystimas politikos rytyje, ne visuomet atsispindi užsienio politikos rytyje. Taigi, kai sprendžiame klausimus demokra, susijusius demokratiją trečiosios šalyse, ne visuomet elgiamės nuosekliai. Taigi, jeigu mes jau kartą pirmą sprendimą, tai turime tą suformu, sprendimą suformuluoti viena ir ta pačia visiems suprantama kalba, turime elgtis nuosekliai ir turime uh, atsisakyti dvigubandų standartų, uh, e, kai kalbame apie demokratiją ir demokratiją pasaulyje. Taigi esu dėkinga už šį klausimą ir atsiprašau, kad e, ilgai atsakau, kad mano atsakymas ilgas. Tiesiog uh, Man atrodo, kad tai yra svarbus dalykas. Ir demokratija nėra susijusi su tuo, jog skirtingose šalyse skirtinga kultūra. Tiesiog taip pat e, norėčiau atsakyti ponui Gerinsui, pirmininkė nutraukė. Atsiprašau, šiek tiek įsikišau, tačiau vis dėlto noriu suteikti žodį pono Mičeliu, kuri teks išvykti. Taigi pirmiausia suteiksiu žodį ponui Mišeliui, kad jis galėtų pasisakyti, tuomet jūs galėsite atsakyti ir po to suteiksiu žodį ponui Gerins. Atsiprašau, bet nežinau, kad ponas Mišelis nori išvykti. Atsip... Aš atsiprašau, turėčiau išeiti į kitą posėdį dėl Lisabono starties. E, sakoma, kad komisijos narys dirbantis e, vystimo srityje neturėtų būti kažkoks vyriausybių, tik tai atstovas. O dabar noriu pasakyti štai, ką labai atidžiai išklausiau, ką jūs kalbėjote apie demokratiją. Per e, vystimos, tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimo tarpinė peržiūrė buvo daug kalbama apie tuos dalykus. Ir E, iš tikrųjų, manome, kad Švedija gali paklausti kitų, kodėl nedaug kas yra padaryta, kodėl nėra vykdomi įsipareigojimai. E, matome, kad e, daug kas yra siejama su bendro nacionalinio produkto mažėjimu, bet reikia į problemą žiūrėti kitaip. Pernai aš buvau pranešėjimis dėl e, maisto pagalbos priemonės. Mes su taryba buvome susitikę ir Prancūzijoje, ir aš dabar jums nepasakosiu, kas vyko per tarybos posėdį, bet kai kurie ministrai pasakė, kad bus įnešta iki milijardo eurų e, į tą priemonę pagalbos maistui, bet nieko paskui nepadarė, nors žmonės badauja, bet tai tęsiasi toliau. Kitas dalykas, aš keletą kartų apie tai kalbėjau ir dar noriu trumpai paklausti jūsų dėl to. Manau, kad žemės nuosavybės klausimas labai susijęs su maisto klausimu atitinkamuose šalyse Ir man atrodo, kad aš jums asmeniškai esu pasakojęs apie mano e, patirtį. Airijoje nes iki labai neseniai turėjome žemės ministrą ir jisai užsiemė žemės klausimais, skirstimus smulkiems ūkininkams. Man atrodo, kad atėjo laikas, pavyzdžiui, nupirkti nedidelius žemės plotus ir suteikti ją žmonėms, kad jie galėtų ją dirbti. Man atrodo, kad visos frakcijos, e, iš visų frakcijų komiteto nariai parems e, jūs šiuo klausimu dėl žemės, žemės nuo savybės. Ir aš manau, kad jūs turėtumėte toliau šį klausimą kelti. Labai atsiprašau, e, turiu iškart palikti jūs, nes mano kitas posėdis prasidėjo ketvirtą valandą. E, pone Giorins, e, jūs labai patyręs vystomosios pagalbos srityje. Man atrodo, kad reikia galvoti apie taip pat pajėgumus priimti pagalbos srautus. Galvoti apie geriausius pajėgumus, kaip mes galime pasiekti geriausią rezultatą, kaip galime plėtoti vystimasi dėkinga Jums už Jūsų žodžius e, Švedijos atžvilgių. Mes vykdome savo įsipareigojimus. Mūsų tikslas yra skirti biudžete vieną procentą e, mūsų pajamų šiam tikslui. Bet mes suprantame, kad net ir to negana. Turime užtikrinti, kad tie pinigai duos naudos, kad nesukeltų priešingo rezultato. Dėl to, man atrodo, mes kur kas plačiau turime kalbėti apie tai, kaip viską padaryti. E, gali būti, kad ponas Mitchell yra teisus, kad reikia skatinti nuosavybę, plėtoti e, teisę į nuosavybę, į paveldėjimą. Bet, pavyzdžiui, moteris daugelie šalių neturi teisės e, turėti įmonę ar paveldėti turtą. Taigi reikia galvoti apie teisinės teisės, apie teisę į nuosavybę, kiek tai susijęs su e, plėtra ir reikia galvoti, kaip panaudoti tuos kuo geriau pinigus, mūsų pinigus skirtus plėtrai. Dar buvo kalbama apie pagalbą maistui, maisto saugumą. Tai yra susiję ne tik tai su prekyba, bet ir taip pat su kitais dalykais. Už tai reikia plėtoti steigti pagalbą, kad būtų stiprinamos žemės ūkio sistemos. Tai nepaprastai svarbu pietiniai Afrikai. Kai kur mūsų pagalba iki šiol nedavė pageidautinų rezultatų. Mes Europoje turime žiūrėti savo patirtį sukauptą žemės ūkio gamybos srityje. Mes dabar tik tai pradame žiūrėti, kokį kai kas turi poveikį aplinkai, pavyzdžiui, gyvulių auginimas. Ir mes e, turime galvoti apie tai, kai spręsime maisto saugumo klausimus. Vėlgi reikia nepamiršti moterų, ypač Afrikoje, kai kalbėsime apie savo priemonės Man bus įdomu išklausyti ir daugiau jūsų klausimų, ne tik tai dabar, bet ir per ateinančius penkerius metus, galvojant apie priemonės, bet ir apie pagalbos veiksmingumą. Tai susijęs su pono Giorin klausimu dėl živ AIDS. Aš norėčiau su jumis sutikti, bet taip pat ir pasakyti, kad tai parodo, jog katastrofa tokia kaip AIDS gali būti lengviau svenčiama Švedijoje, mes turime savo sveikatos apsaugos sistemą, švietimo sistemą ir žmonės nėra stigmatizuojami, kenčiantis nuo jos. Bet kitur matome, kad su kitomis krizėmis ta krizė labai išsiplėtojo ir už tai mes turime kovoti su jais, bet negalime to daryti galvojant vien tik tai apie tai, ka, vien tik apie tai, kad tai yra tik lyga. Turime suvokti, kad žmonėms reikia žinių, kad žmonės reikia informuoti ir mes galime kalbėti apie tokius dalykus kaip asmens e, atsakomybę, elgesį, požiūrius ir pažiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta. Taigi aš norėjau išaiškinti tą dalyką. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Svensson. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai e, nuoširdžiai dėkoju Gunilai už jos platų programos pristatymą. Jeigu jūs manęs klausote, tai norėčiau palinkėti jums visokiojo pasiekmės ateityje. Manau, kad jūs labai puikiai dirbate kaip šios srities ministrė. Aš dar noriu pakartoti, kad ekonomikos krizė atsiliepia vargingiausiams pasaulio gyventojams, nors tai jau ir buvo pasakyta. Žmonės miršta nuo bado, iš bado. Aišku, tarsi tai nieko naujo, nes tai tęsiasi daugybę metų iš kartos į kartą. Bet mes turime galvoti, kaip įgyvendinti priemonės, ne tik tai sutarti dėl kažkokių principų, priemonių ar daryti deklaracijas. Turime realiai veikti. Taigi keletas klausimų. Galbūt reikia dabar greuti tam tikras sienas tarp esančios valstybės pagalbos ir privataus verslo ir pagalbos tokią formą. Mano nuomonė Galima kai ką padaryti čia, bet problema ta, kad egzistuoja sienos tarp to, kas e, norima padaryti privačiame ir kas valstybės sektorėje. Mes pirmiausia e, susijęs su valstybės, e, valstybėje pagalba ir e, tai tarsi išmanome geriausiai, bet vėlgi paimkime živ AIDS kai kurie verslininkai yra padarę labai daug, kad sulaikytų živ AIDS plitimą, bet labai sunku yra susijęti privačias investicijas su valstybės valstybių skiriamą paramą. Man atrodo, kad reikėtų tos dalykus susijęti siekiant kokybės geresnės ir veiksmingumo, pasitelkti privatų sektorių ir kažkaip tikslingiau panaudoti jo teikiamą pagalbą. Toliau demokratijos stiprimas. Mes turime galvoti apie religijos laisvę. Šiuo metu, pavyzdžiui, iš Irako iš, turi priversti išvykti daug žmonių dėl to, kad jų tikėjimas kitas negu daugumos. Ir čia reikia taip pat kažką daryti. Kitas kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, labai nuoširdžiai sveikinant atvykusią ministrę Karlson. Pradžioje savo pasisakymo jūs sakėte, kad vystomasis bendradarbiavimas išgyvena sudėtingus laikus. Iškilo daug pavojų dėl pasaulinės krizės. Iš tikrųjų, laikas yra sudėtingas e, vystimusi, vystomai pagalbai, bendradarbiavimui. Aš sutinku su jūsų analizė. Mums reikia subalansuotos diskusijos dėl priežasčių ir pasiekmių, kurią sukels ekonomikos krizė. Turime pasižiūrėti, kas kenčia. Pažiūrėti į pasiekmes, kaip jos plinta nuo problemos priežasčių. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kad reikia imtis veiksmų konkrečių šalyse, kurios patiria labai gilias pasiekmes. Tai yra besivystančios, ne tik besivystančios šalis, kai kurios besivystančios išsivyšusios šalis daug lengviau išbris iš krizės negu kai kurios besivystančios šalis. Aš galiu pasakyti, jog mes jūs remiame tolesnėse diskusijose ir toliau paremsime, siekiant įgyvendinti priemonės, kurios padės žmonėms e, išbristi iš sunkumų mažiausiai išsivyščiusiuose šalyse. Reikia e, rasti vietos taikai, vystimusi stabilumui pasaulyje. Tai svarbu. Europos Sąjunga vis daugiau prisima atsakomybės gindama šias vertybės pasaulyje ir siekdama šių tikslų. Jau mano kolega apie tai kalbėjo, bet aš norėčiau pakartoti, kad Švedija yra labai patikima valstybė, kuri gali Europą vesti e, tokių vertybių gynimo srityje, kuri gali ES vesti prieki. Pirmininkaujantį valstybę akcentuoja politikos priemonių vientisumą, ekonominės prekybos ir vystimosi politikos, taip pat ir imigracijos politikos. Šios sritys turi neprieštarauti vieni, viena kitai. Aš noriu pateikti Jums klausimą. Konkrečiai savo programoje Jūs kalbate apie vystimąsi. Programa Jūsų yra labai plati ir ją reikia paremti, bet atrodo, kad Jūs kai ką pamiršote. Tai yra Latino Amerika ir Karibų e, jūros regionas. Žinau, kad jūsų programoje kalbama apie ES Brazilijos vadovų sutikimą, priekybos sutrimą su Centrinė Amerika ir jo rezultatus, bet norėčiau paklausti, ar jūs numatote programą ar priemonės, kurios būtų konkrečiai skirtos paremti vystymuisi kai kuriuose Latino Amerikos kontinento srityse, šalyse, kur labai kenčia žmonės, e, pirmiausia, nuo dabartinės ekonomikos krizės. Ačiū. Thank you. I now give the floor to Mr. Deva. Ačiū dabar žodis ponai Dieve. Uh, you, Madam, uh, Ačiū pirmininkė. Panas Gorans, man atrodo, paminėjo AIDS rykštę, kuri šluoja daugybę žmonių. Taip pat yra tuberkuliozės, malarijos rykštės, kurios nusineša milijonų vaikų gyvybės. Tai yra dar viena lyga, kurią mes ignoruojame, kuri nužudo daugiau vaikų pasaulyje nei tuberkuliozė, malerija ir AIDS kartu sudėjus. Tai yra viduriavimo lygos. Nuo 5 iki 6 milijonų vaikų kasmet miršta, nesulaukia 5, 6, 7 metų dėl viduriavimo lygų. Tai yra daugiau nei maliarija, tuberkuliozė ir AIDS kartu sudėjus. Neseniai įvyko didžiulis e, proveržis, kuomet buvo, atrodo, Somalija atrasta, jog vaikai, kuriem e, duodama nedidelės cinko tabletės e, prasidedant viduriavimui, iš. iš nemiršta, iš, išgyvena nuo viduriavimo lygų, pasveiksta nuo jų. Aš vis galvojau apie rankų plovimą, vandenį ir taip toliau, bet galbūt e, jums pirmininkaujant galėtumėt pasirūpinti, kad kažkas panalizuotų šį variantą, nes galbūt būtų galima parengti programą, kuri išsaugoti milijonų vaikų gyvybės. Ačiū. Ar dar kas nors iš narių norėtų pasisakyti, užduoti klausimą? Ganilai. Ne, tuomet laikysime šį darbo tvarkės punktą aptartą ir pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra klimato kaita, besivysančios valstybės klimato kaitos konferencijos, kuri vyks, Kope, kuri vyks Kopenhagoje e, kontekste? Atsiprašau, kažką pa, pa, taip atsakymus pamiršau, sako pirmininkė. So and... Gerbiami nariai, dėkoju Jums. Tikrai labai daug klausimų pasistengsiu kalbėti trumpai ir kalbėsiu apie vieną iš švedijos pirmininkavimo prioritetų, tai yra pagalbos efektyvumo, kad iš tikrųjų būtų galima efektyviai įgyvendinti mūsų tikslus ir, ir užtikrinti pagalbos efektyvumą. Kredas Solomon? atrodo, teiravosi dėl to, kaip komisija, taryba, kitos institucijos gali dirbti, kad būtų galima iš tikrųjų panaudoti tas lėšas, kurias turime. Uh, ir į, į, įgyveninti mūsų pažadus ir padidinti apimtis. Kol kas dar to nėra. Mes prašome visų, dar, ir, ir, bet kol kas dar nieko nedaroma. Mes galvojame apie tai, kaip būtų galima užtikrinti pagalbos efektyvumą. Ir iš tikrųjų manau, kad politikos e, nuseklumo kontekste pagalbos efektyvumas yra labai svarbus. Labai svarbu, kad tos sistemos, kuriams kyla pavojus, pavyzdžiui, sveikatos priežiūra, AIDS, e, živ, e, sanitarijos klausimai, tos sistemos turi būti stiprinamos. Ir jeigu iš tikrųjų žmonės mūsų šalise partnerėse, tai yra ne mūsų donorių valstybėse, bet būtent tose šalise partnerėse galvoja, kad tos sistemos kažką tai davė. Tai iš tikrųjų ir reikalinga nedelsiant veikti toje srityje ir iš tikrųjų perkelti lėšas avansų, kad būtų galima skubiai sureaguoti ir sustiprinti tas grandis, kurias galima sustiprinti, tai yra sveikatos priežiūros ir švietimo sistemas. Uh, Um, kad dar didesnis dėmesys būtų skirtas uh, neturtingiams. Čia iš Europos investicijų banko, iš Švedijos agentūros, uh, ES komisijos yra vis daugiau pastangų dedama. Deja, turime taip pat prisimti tą atsakomybę. Ir iš tikrųjų teikti taip pat ir netidėliotiną humanitarinę pagalbą. Tačiau taip pat reikia nepamiršti ir mūsų pareigų užtikrinti, kad pagalbos efektyvumas būtų didesnis, kad daugiau būtų avansuojama, kad tikrai būtų dirbama daugiau pagalbos efektyvumo srityje. Čia su komisija mes dirbsime labai glaudžiai ir aišku, nuolat informuosime parlamentą. E, kaip panas Svensin pasakė, yra naujų minčių dėl to, kokia būtų pažangiausia praktika. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų rinka labai puikiai viską parodo. Jeigu kažkas neveikia, labai greitai viskas yra išimama iš jos, kad e, nebūtų pernelyg dideli nuostoliai. Tai gal ir mes galėtumėm pasimokyti iš verslo veikimo, iš verslininkų, gal mes galime geriau tada suvokti, e, jog reikalinga vystimosi pagalba atitinkamai vertinti uh, iš, iš to požio taško, kur yra tiesioginių užsienio investicijų poreikis. Mes čia galėtumėm puikiai panaudoti žinias, patirtį, bet taip pat ir tą supratimą ir tą rūpestį, kurį rodo verslo sektorius. Tai taip pat yra politikos atnaujinimo dalis. Tai taip pat padėtų užtikrinti didesnį pagalbos efektyvumą. Bet tai tikrai yra jau platesnės rytis, nei vien tik tai Švedija galėtų reikėtų apriepti. Reikia kalbėti, aišku, apie demokratijos stiprinimą, bet taip pat ir reikėtų, aš manau, aiškumo, mūsų reikalavimuose dėl socialinės atsakomybės iš verslo srities, tarkim, dėl, to, dėl prekybos praktikos ir taip toliau. Aš manau, kad mes čia galėtumėm nuveikti daug daugiau. Zolam dėl e, Latino Amerikos, Brazilijos. Mes uh, galbūt taip ir ryškiai neišskyrėme, kad norime sutelkti dėmesį į tuos regionus, tačiau tai akivaizdu, kad iš tikrųjų Europos pagrindinis dėmesys skirtas Afrikai. Tai nereiškia, kad mums nerūpi Latino Amerika. Uh, Ir iš tikrųjų daugelis iš tų dalykų, kas yra susijęs su klimato kaita, ekonominės krizės sprendimu ir kitų mūsų priemonių prie plėtojimų, priekybos darbo atverkį ir taip toliau, visą tai taip pat rengiama atsižvelgiant į Latino Amerikos poreikius, siekiant stiprinti demokratiją ir mūsų priekybinius ryšius su Latino Amerikos valstybė. Tačiau man kaip pirmininkaujančios valstybės vadoviai Didžioji dalis kelionių, aišku, bus į Afriką. Vyksiu į e, Šiaurės Afrikos susitikimą, vyksiu į AKR e, asamblėje Angoloje, vyksiu į Adisabebą. Abebą lapkritį. Tai iš tikrųjų akivaizdu, kad pagrindinis dėmesys Afrikai, kas matosi iš kelionių, iš tikrųjų yra labai daug bendrų dalykų, tačiau yra ir dar kitas dalykas, kad yra labai daug to pažeidžiamumo, trapumo, labai daug to reikalingumo būtent tame regione. Tikiuosi, kad taip atsakiau jūsų klausimą ir galiu pasakyti taip. Na, pavyzdžiui, jeigu peržvelgčiau savo kelionių tvarkaraštį, rašti, Taip, iš tikrųjų, jūsų pastebėjimas yra teisingas, tai galbūt toks atsakymas jūsų klausimą. Mm, Pane pirmininkė, vicepirmininkai, tikiuosi, kad atsakiau į jūsų užduotus klausimus. Man iš tikrųjų labai jaudinanti tai akimirka. Iš tikrųjų, daug kas iš tų iškeltų klausimų yra daug plačiau nei vien švedės pirmininkavimo programa. Ir tikrai aš tikiuosi, kad toliau tęsime tas e, diskusijas mažose didelėse formose ir kad toliau mes susitikinėsime ir ieškosime būdų pagerinti pagalbos efektyvumą, kad ES vystimosi politika atitiktų tarptautinę politiką, kad iš tikrųjų ten, kur yra tarptautinė kažkokia politiką, nubriežtą politiką, kad mūsų strategijos taip pat atitiktų tą bendrą politiką. Ir noriu palinkėti Jums geriausios kloties artimiausius penkerius metus. Thank you, Minister, for this very interesting... Dėkuoju, ponė ministrė, už šią labai įdomią informaciją bei už diskusijas. Ir manau, jog visi pritarėme tam, jog uh, ateinantis penki metai nulems mūsų ateitį. Taigi džiaugiamės būsime bendradarbiavimu su jumis. Na kągi, e, pasikeis posėdžio pirmininkė, kadangi aš esu kito pranešėja pagal kitą darbo tvarkės punktą. Yes,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

Uh, ponės ir ponai. Taigi dar sėki, ponės ir ponai. Mes dar nebėgime mūsų posėdžio. Dar šiandien reikės daug padirbėti. Aš pasikeičiau vietomis su ponė pirmininkė, nes dabar pirmininkė pasisakys, kai pranešėja pagal kitą darbo atvarkės punktą. Taigi paprašysiu visų atsisėsti arba tyliai išeiti iš salės. Taigi kitas darbo atvarkės punktas yra klimato kaita ir besivystančios šalis jungtinių tautų klimato kaitos konferencijos Kopenhagoje kontekste. Tai yra labai svarbi konferencija, jeigu nepasakyti, kad viena iš svarbiausių. Na ir tai, jog ši konferencija vyks, jog ji vyks Kopenhagoje, uh, dabar JAV uh, valdant naujam prezidentui. Uh, Taigi, sakyčiau, visos šios aplinkybės prisideda prie to, jog ši konferencija bus unikali ir labai daug ką nulems ateityje. Mūsų pirmininkė yra pranešėja, komiteto pranešėja šio klausimu ir dabar galėsime pasikeisti nuomonėmis, o taip pat galėsime patvirtinti žodinius paklausimus komisijai ir tarybai, o taip pat galėsime renkti rezoliucijos projektą. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo antros dienos, tai yra šiandieną 7 valandos vakaro. Taigi bijau, kad jums teks pakeitimus teks atsiųsti anglų arba prancūzų kalba, nes jų išversi greičiausiai nebepavyks. Taigi paprašysiu ponios Joliai pasisakyti, prašau. Mes per praėjusią posėdį suformulavome žodinį paklausimą ir dabar žalio, žalieji norėtų pasiūlyti pakeitimą šiam paklausimui. Aš manau, kad visi turite paklausimo projektą. Na, ir mes turėtume E, daugiau dėmesio skirti tam, kad besivystančios šalis galėtų labiau um, naudotis savo pačių ištekliais. Na ir tarptautinis atsakas uh, išryškina problemas atsiradusias dėl to, kad mums nepavyko uh, suteikti tinkamas vystimas pagalbas, taigi kaip ketina sureaguoti komisija ir kaip konkrečiai ji ketina padėti besivystančiam šalims išlaikyti savo išteklių, o taip pat kaip ji ketina užkirsti kelią nelegaliems finansiniams rautams, kurie kenkia tų šalių vystimasi. Taigi kaip ketina ket, komisija užtikrinti, kad e, būtų tarptautinėse finansinėse institucijose labiau atsižvelgiama į menkai išsivyščiusių šalių poreikius. Taigi štai tokį vodinį paklausimą esame suformulavę komisijai. Pirmininkas, dabar siūlau pradėti diskusijas ir gerbimi nariai, prašau žodis jums. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Prašau, panė Sačinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog rezoliucijos projektas yra geras pagrindas darbui. Tačiau norėčiau pabrėžti štai ką. Tam, kad vystimasi politika būtų nuosekli, kad jis sėtųsi su klimato e, kaitos politika, tokia politika turėtų įtraukti įvairius veikėjus - vyriausybės, nevyriausybės organizacijas, vietos regiono valdžios institucijas. Taigi, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į privačią, privačią ekonomiką atitinkantį vaidmenį. Reikėtų atsižvelgti ir į tarptautinių bankų vaidmenį. Na ir, pavyzdžiui, reikėtų numatyti atitinkamą finansavimą iki 2020 metų tam, kad besivystančiose šalise būtų ištikrintas tvarus vystimasi ir tautų bendruomenė nepajėgi viena užtikrinti reikiamo finansavimo. Todėl reikia sukurti mechanizmus, kurie leistų įtraukti į finansavimą ir privačią ekonomiką. Jau egzistuoja tinkamų pavyzdžių pavyzdžiui, prekybos e, emisijomis sistemomis. Ir manau, kad e, visiems gal, turėtų galioti uh, sukelėjo teršėjo principas. Ir aš manau, kad Europos klimato kitos paketas yra vienas iš gerų pavyzdžių. Ir dabar Kinė ir kitos augančios ekonomikos šalis taip pat turėtų prisimti savo atsakomybę, nes ir jos yra dideli teršėjai. Nes kitaip mūsų Europos įmonės turės pakelti visą finansavimo naštą ir tuomet nepasitvirtins ir Kopenhagos konferencijai, tiesiog žlugs. Dabar ponas Williams. No, quería preguntar si Norėčiau paklausti štai ko. Ar mes kalbame tik tais apie patį klausimą, ar kalbame ir apie klausimą ir rezoliuciją? No. Taigi paklausiau, ar pasisakymo metu galima pasisakyti vien tik tais apie žodinį paklausimą, ar kalbame ir apie žodinį paklausimą, ir apie rezoliuciją. We'll discuss... Na, pirmą apie žodinį paklausimą, po to kalbėsime apie rezoliuciją, sako pirmininkas. Who, who, yeah. Prašau, ponė. Na, kaip supratau, galiu pasisakyti ir apie rezoliuciją. Taip, sako pirmininkas, bet pirmą pakalbėkime apie žodinį klausimą, po to kalbėkime apie rezoliuciją. Na, man patiko klausimas. Ar dabar norėčiau iš karto perėti prie rezoliucijos? Na, bet atvirai sakant, ponė Žali e, iškėlė labai svarbų klausimą. Na ir tas sąsajas tarp vystimas ir kovos su klimato kaita yra iš tikrųjų mūsų mūdienos prioritetai. Na ir kai kalbame apie jūsų klausimą ir rezoliuciją, tai žalieji nori pasiūlyti pakeitimų. Na ir visose tose pakeitimuose siekiama patikslinti tai, apie ką kalbame. Tai yra aplinkosauginė žala, dikumėjimas, potviniai, sausras, jūrų vandens lygio kilimas. Ir, ir norisi paskatinti, pastumėti komisiją prieš Kopenhagą. Taigi norėtųsi, kad komisija duotų aišku ženklą, kad būtų aišku, kaip bus ir kada užtikrintas tikrimas finansavimas besivystančiam šalims, kuriams didelę žalą daro klimato kaita padėti. Ir taip pat reikėtų konkrečiai paminėti pabėgėlius, bėgančius iš šalių, savo šalių dėl klimato kaitos. Tai yra perkeltų asmenų klausimą, kuriems teko išvykti iš savo gimnamosios šalies dėl klimato kaitos. Na nors jūsų rezoliucija yra geri, gera, bet vis dėlto reikia patikslinti kai kurios dalykus ir taip pat reikia aiškaus ženklo iš komisijos pusės. Rytoj vyks diskusijos dėl biudžeto ir manau, kad reikia pabrėžti, jog svarbu žinoti dar prieš Kopenhagą, kiek ES ketina skirti finansavimą visoms šiams problemams spręsti. Dėkoju. Pirmininkas. Tai jūs galite savo pakeitimus pateikti šiandieną iki 7 valandos vakaro ir aš manau, kad šį klausimą taip pat galite aptarti su pranešėju ir šešėlinio pranešėjo. Dabar ponas Pilė. Euh, Ačiū visų pirma, noriu pasakyti, kad uh, šis rezoliucijos projektas yra labai geras uh, šiuo momentu. Iniciatyva tikrai labai tvirta ir protinga. Problemą aiškiai matome ir tai aiškiai girdėjome diskusijose su tarybos atstovai. Iš tikrųjų, čia matome didžiulį vaidmeniškumą, matome tai, kokia yra deklaruojama politika ir kokios, kokie realiai yra e, veiksmai mūsų daugia šalių santykių kontekste. Ir aš labai sveikinu ponę Žolį Tikrai labai aiškiai tai sakau, čia nuoširdžiai, pare, tikrai parengta puikia rezoliucija ir atsakoma į daugelį mūsų būkštavimų. Toliau daug nerimaujama iš tikrųjų dėl to, kad vystimus įskirtos lėšos blogai panaudojamas, tačiau dabar pergyvename krizę ir man atrodo, kad iš tikrųjų uh, galima galvoti bendrai apie lėšų blogo panaudojimą, turint omenyje 20 e, pagrindinių valstybių sutikimą. Manau, kad mes turėtumėm kalbėti apie pagrindinius dalykus, esminius dalykus. Ir tai mums yra svarbiausia, kaip mes realiai finansuojame ir kokiais pavydalais mes esame pasirengę teikti tą finansavimą skirtą vystimuisi. Uh, kaip tai sėti su klimato klausimais. Ir tai ypač svarbu, nes iš tikrųjų ir mūsų piliečiams gal gana mm, egoistiškai tai svarbu, bet svarbu, pavyzdžiui, dėl šiltam efektą kuriančių dujų, dėl Afrikos indėlio ir taip toliau. Ir aš norėčiau tikrai padėkoti daugeliu kolegų, kurie sutiko pasirašyti mano siūlomus pakeitimus. Aš tikiuosi, kad mes tikrai galėsime pareikalauti tarybos ir komisijos atsakyti į mūsų mintis, kad tikrai būtų ieškoma tokio finansavimo būdo, kuris. Mm, kuri, kuriuo būtų galima išspręsti tarptautinio finansavimo klausimus dėl etikos ir taip pat dėl e, Tobino ta, mokesčio, dėl mokesčio už tarptautinius sandorius, kad tie dalykai būtų išspręsti. Uh, Ir mm, tikiuosi, kad iš tikrųjų bus labai platus komiteto palaikymas, bus daug parašų, nes iš tikrųjų tai svarbu europinėme kontekste, nes reikia mm, rasti būdą finansuoti tikruosius mm, besivysančių valstybių poreikius. Galbūt iš tikrųjų galima būtų tai spręsti tarptautinių sandorių apmokestinimu, Tobino mokesčiu ar kažkuom panašiu. Tikiuosi, kad iš tikrųjų šis klausimas pasistumės į priekį pakankamai greitai ir praeitais metais jau buvo dirbta ir tikrai šis klausimas nusipelnė mūsų pakartotinio dėmesio. Labai ačiū. E, buvo labai e, gili mintis išreikšta dabar ponas Katsmarek. Pirmininkė, norėčiau padėkoti mūsų pirmininkiai komiteto, kad parengė šią rezoliuciją Manau, projektas yra gerai parengtas, subalansuotas. Tik keletą pasiūlymų norėčiau pateikti dėl nedidelių dalykų. Paskutinėme punkte sakoma, kad prieimus šią rezoliuciją reikėtų pateikti tarybai ir valstybių narių parlamentams bei jungtinių tautų e, klimato kaitos e, grupiai. Kopenhagos konferencija bus šalių konferencija, taigi galbūt neblogai būtų ją išsiuntinėti ir šalims. E, kalbama apie šalis pasirašytės atitinkamą konvenciją. Ačiū. Dabar ponas Renaldė. Dėkui, pirmininkė. Taip pat visiškai pritariu, kad reikia, tam, kad reikia pateikti klausimą žodžiu, bet turiu konkrečių pasiūlymų. Man regis klausime vienas dalykas pamirštas. Tai yra e, technologijų perdavimo supaprastinimas. E, turiu galvoje aplinką labiau tausuojančias technologijas. E, ir jų perdavimai besivystančias šalis. Yra daug įvairių technologijų susijusių su atitinkamo kūro naudojimu, vandens grininimo įrengimais, energetikos gamyba. Ir labai sunku daug iš tų dalykų perteikti besivystančioms šalims, kadangi prekyba reglamentuojama skirti pagal skirtingas sutartis negu e, pagal tas, e, su kuriomis mes dirbame. Man atrodo, čia reikėtų pasitarti su tarptautinės prekybos komitetu. Tai galvoti, kaip besivystančios šalis galėtų pasinaudoti naujomis technologijomis, kurios būtų kur kas svaresnės negu kad finansinė pagalba tam tikrais atvejais. Mes patys įgyjame pažangesnių vis priemonių, tačiau reikia, kad ir kitas pasaulis galėtų naudotis. Dabar ponas Guarerosan. Ačiū pirmininkė. Kolega e, pasakė, viena kolegė pasakė, man patinka klausimas, taigi tiesiai pereisiu prie rezo, rezoliucijos. Man irgi patinka ir klausimas, ir rezoliucija, bet tarsiu keletą žodžių. E, kad paaiškinčiau, kodėl man patinka tai, kas yra padaryta. Man patinka tai, kad mes akcentuojame tą faktą, jog mažiausiai išsivystančios šalis moka kainą už klimato kaitą. E, ta kaina pasireiškia kylančiomis maisto kainomis, e, prastėjančia sveikata, vandens stygiumi ir kitais dalykais. Tai yra jų kaina. Antra, Aš remiu rezoliuciją, nes manau, kad išsivyščiusios šalys turėtų labiau dėti pastangų, labiau stengtis, e, siekdamos sušvelninti problemų pasiekmes. Taip pat užtikrindamos prisitaikymą, dėgiant naujas technologijas, investicijas e, mažio, mažiausiai išsivyščiusiose šalyse. Rezoliucija parengta būtent toje dvasioje ir aš ją visapusiškai remiu. Įsivyšiusios šalis turi vykdyti savo įsipareigojimus, taip pat dėti papildomas pastangas, kad numatytų naujas finansavimo formas, kovojant su klimato kaita. Kolega ponas Svensonas kalbėjo apie tai, kaip svarbu pasitelkti pažangėją praktiką. Kai kurios šalis e, prisidėjo su e, tuo e, įgyvendinant Junktinių tautų klimato kaitos konvenciją ar kovojant su gaivalinių nelaimių pasiekmėmis Ispanija yra viena iš tokių valstybių ir aš norėčiau pasakyti, kad mes trejopai pasistengėme, trijose srityse dirbame ir galime pasidalyti savo patirtimi. Pirmiausia, Ispanija įvykdė e, pažadą skirti 0,7 procentus BVP iki 12 metų. Antras dalykas, dirbome kovos su maisto krize srityje. Ir trečia, Ispanija įdėgė nacionalinius e, bendradarbiavimo planus, sukūrė sistemą, kad būtų užtikrinta, jog e, klimato kaita, e, nuostatos dėl, jų, dėl klimato kaitos būtų įrašytos į visas priemonės. Taigi, aš manau, kad iš tikrųjų reikia pasidžiaugti pranešėjos parengtų klausimų ir rezoliuciją. Ačiū. Prieš paklausdamas komisijos, ar norėtų ką nors pasakyti dėl mūsų darbų, aš norėčiau pats pasakyti, kad neseniai e, susitikau su e, Maldyvų, Maldyvų prezidentu, e, kuris neseniai laimėjo Anos Lind premiją. E, Maldyvai siekia iki 20 metų atsisakyti iš vis CO2 emisijų. Ir aišku, jiems dar yra kilę daug labai klausimų, bet labai džiugu, kad mes rengėme tokią diskusiją. Taigi, ar komisija norėtų ką nors pasakyti? Veronik po komisijos atstovo. Ačiū pirmininkė. Šiuo metu komisija tęsia darbą, siekdama parengti dokumentą dėl e, klimato kaitos pasiekmių finansavimo dalykų. Mes galvome, kaip sušvelninti pasiekmes, pagerinti prisitaikymą ir kaip padėti labiausiai pažįst, toms valst, nukentėjusiams valstybėms. Ypač daug dėmesio skirsime tam, kad e, būtų dėgiamas kuo geriau pagalbos veiksmingumo principas. E, bus kalbama apie tai, kad reikia skirti priemonės veiksmingai kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis. E, taip pat e, taikyti šalims atitinkamus principus ir dėkti nuosavybės principą. E, galvojama apie naujus, naujoviškus finansinius įnašus e, susijusius su jūrų transportu, tai galėtų duoti papildomų išteklių. Šio klausimus bus parengtas komunikatas e, Europos pasirengimas Kopenhagos susitikimui ir komisija patvirtins šį komunikatą rugsėjo 10 dieną, o paskui jis bus pateiktas diskusijoms. Ar tame dokumente bus skaičių, klausia pirmininkas. Dokumente bus skaičių. Yra pateikta prognozių, kurias parengė vairios tarptautinės organizacijos, taip pat minčių dėl to, ko prašė vadovų taryba, būtent būtų, koks turėtų būti ES įnašas pagal tuos skaičius, atitinkant platesnį vaizdą, taikantis prie platesnio vaizdo. Veronika. Pirmininkė. Aš tik tai norėjau pasakyti pranešėjai, kad labai sveikinu ją su atliktų darbų ir mm, pateikiau kai kuriuos pakeitimus, kurie truputėlį praplečia klimato kaitos ir vystimosi problemų ratą region, Arktikos regione. Manau, kad tikrai tai labai svarbu, kai eina kalba apie klimato atšilimą. Tai iš ties paliečia visus gyventojus, bet taip pat turi didžiulio poveikio galimybėms e, naudoti energetinius išteklius. Tai gali iš esmės pakeisti visą peizažą gali, ir, ir, ir visos planetos saugumo situaciją. Uh, Mm, iš tikrųjų, čia reikia kalbėti ne vien tik tai apie papildomą finansavimą, bet reikia kalbėti apie tarptautinį reguliavimą. Ir viename iš savo pakeitimų apie tai kalbu. Ir aš tiesiog norėjau, ponia Žali, jums e, apie tai pranešti, kad tai jūsų nenustebintų, nes iš tikrųjų tai nėra kažkoks tai um, ypatingas atvejis, tai yra labai svarbus atvejis. Ir tiesiog norėjau atkreipti jūsų dėmesį savo trumpame pasisakymėje į tai. Uh, Man atrodo, panas Gorens dar norėjo pasakyti kažką. Euh, Taip, pirmininkė, noriu sugrįžti prie finansavimo. Man atrodo, kad čia yra dvi problemos. Pirmoji problema yra 0,7 procento, ko, ko nepasiekta. Uh, Čia apie tai kalbėta, čia, na, man atrodo, kad tikrai turi būti mūsų vyriausybių sprendimai atitinkami, kadangi duoti pažadai, kurių nesilaikoma. Tai esminis dalykas, nes mes panaikiname skolas kurios bet kokiu atveju nebuvo o, atmokėtos, taigi iš esmės yra tam tikras jau indėlis į vystimosi finansavimą. Iš principo, kai nekalba apie tas dvi alternatyvės priemonės, aš sakyčiau, kad reikia matyti bendrai mūsų visus pasiūlymus. Vyriausybės privalo labai aiškiai pasisakyti dėl tų pažadų, kurios davė 2005 metais, dėl biudžeto padidinimo vystimosi tikslams, Iš tikrųjų, tai nieko neduos, nes tik tai kils mm, grėsmė, kad daugės įvairių finansavimo priemonių ir kai eina kalba apie e, bendravidos produktą, kuris mažėja, tai tik tai dar sumažės mm, lėšos dėl krizės. Ir nors tas santykis buvo gan neblogas apibrieštas, nieko nevyksta. Uh, Tai norėjau atkreipti jūsų dėmesį tai, nes iš tikrųjų turime su didžiuliu ryštu imtis šio klausimo ir dėl tos priežasties aš ir kalbu apie tos rezoliucijos e, atnaujinimą, nes iš esmės yra rizika, kad nieko patenkinamo ta, ta rezoliucija neduos, nebus jokio apčiuopiamo rezultato. 0,7 procento nėra tikrai, nebūtinai tai yra pati geriausia priemonė užtikrinti, kad bus pakankamai vystimusi skirtų lėšų. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? O po to paprašysiu gerimamos pirmininkės atsakyti į jūsų mintis. Ne, daugiau norinčių pasisakyti nėra. Taigi noriu paprašyti ponios Žoly atsakyti į jūsų mintis. Mhm. Uh, Dėkuoju, kad pritarėte daugeliui iš uh, pateiktų pasiūlymų. Aš manau, kad balsuosime dėl to rytoj. Šiandien um, vyko diskusijos, taigi manau, kad galima jau siūlyti balsuoti rytoj. Bus ir kitų pakeitimų, juos bus atsižvelgta. Stengsime juos įtraukti. Dėkuoju Jums. Uh, thank you very much, Eva, for that. Um... Ačiū Jums, kaip jau minėjau. Mm, pakeitimų pateikimo terminas yra šiandien 7 vakaro. Tai yra labai svarbi mūsų komiteto ir viso parlamento rezoliucija ir kaip ponas Gorins pasakė, turime pateikti rezoliucijas, kurios iš tikrųjų uh, kurios tai iš tikrųjų padarys poveikį ir, ir nubrieš aišku kelią, o ne vien tik tai liks nepastebėtos. Periname prie aštunto punkto. Vėlgi pranešė šių klausimų yra mūsų pirmininkė Eva Žoly. Taigi pristatau klausimą. Ekonominės ir finansinės krizės padariniai besivystančioms valstybėms ir vystomajam bendradarbiavimui. Jūs gavote žodinio klausimo komisijai projektą, taip pat rezoliucijos dėl finansinės ir ekonominės krizės padarinių besivystančioms valstybėms ir vystomajam bendradarbiavimui projektą, kurį parengė mūsų sekretariatas. Ar yra kokių komentarų, klausimų, papildymų? Ar mes galime perėti prie šių o, dviejų o, punktų patvirtinimo? Noriu priminti Jums o, klausimų ir rezoliucijos projektus dėl, dėl Kopenhagos. Rytoj bus platesnės diskusijos šiais klausimais su Afrikos vystimosi banko grupės atstovų, Daruka ir Oksfordo universiteto atstovų. Tai aš e, norėčiau kviesti kolegas pakomentuoti. Rasalim. Taip, sutinku šią rezoliuciją ir turiu pakeitimų. Ir jau išsiuntas tas pakeitimas. Na ir tie pakeitimai neprieštarauna nei turiniai, nei bendrai rezoliucijos dvasiai. Tiesiog juos pateikiau todėl, kad mano manimu būtų tinkim, tinkamiau padaryti kai kurių pakeitimų, kurie leistų pagerinti rezoliuciją. Na, pavyzdžiui, siūlau daryti nuorodas į Afriką. Na, Taigi pasiūliu šį pakeitimą. Taip, kaip jau minėjo ponė pirmininkė, rytoj įvyks diskusijos dėl Afrikos ir dėl šio mūsų dabar keliamo klausimo. Kitas pakeitimas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra štai koks. Norėčiau, kad būtų papildomai pripažinta bendra atsakomybė. Norėtųsi, kad tai, tokia nuoroda būtų traukta į rezoliuciją. Tai yra, kad pačios besivystančios šalis turi nusistatyti savo prioritetus, tačiau kitą vertus turėtume įtvirtinti e, vystimosi bendradarbiavimo kaip principą. Ir taip pat turėtume numatyti ir pačių pagalbos gavėjų atsakomybės principą. Taip pat reikia minėti, daryti nuorodą ir skaidrumą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį labai skubę susiklošusią padėtį, kuri yra susijusi su trimis pakeitimais. Tai yra pirmiausia kad valstybės narės ir G20 turėtų prisimti savo atsakomybę. Taigi turime paraginti valstybės narės, kad jos toliau laikytųsi savo įsipareigojimų teikti vystimasi pagalbą. Taip pat reikėtų naujos nuorodės į tai, jog labai svarbu, jog vystimosi politika būtų nuosekli tam, kad ji duotų konkrečių rezultatų besivysančius tas šalise. Dėkuoju, pana Gersansalas. Jūs turite daug patirties šioje srityje, jo lab, kad anksčiau dirbote atitinkamoje ministerijoje. Dėkuoju, pane pirmininkė. Manau, kad visi rezoliucijoje minimi klausimai yra svarbus ir aktualūs. Tai yra tie klausimai, kuriuos privalome spręsti. Tačiau vis dėlto turiu tam tikrų dviejų, dviejonių dėl to, ar turime e, rezoliucijoje išsakyti kritiką tarptautiniam valiutos fondui. Nes e, juk rezoliucijoje daugiau kalbame apie valstybės narės. Na, aišku, dauguma nu, paskolų gavėjų yra Afrikoje, tačiau jeigu valstybės narės prašo paskolos iš Tarptautinių valiutos fondų, tai taip pat jos turite gauti. Ponas Dombrovskis apie tai mums priminė. Taigi, manau, kad e, galbūt reikėtų ne tiek minėti, kad reikia daugiau paskolų skirti Afrikai, o ne kritikuoti. Madam Jolie. Pane Jolie. tiesą sakant, kai kalbame apie tai, kas yra teisybė, tai tiesiog reikia pasakyti taip, kaip yra viskas. Na, tiesiog matote, ką tai reiškia. Aš manau, kad labai svarbu išlaikyti tam tikras nuorodas. Ir tikrai reikėtų vengti neiškių formuluočių. Dėkoju, sako pirmininkas, dėkoju už jūsų pastabas. Dar sėki priminsiu, kad pa, pakeitimus šiandieną galima teikti iki 7 valandos. Balsamai rytoj įvyks šio rezoliucijos 12 valandą ir kadangi laikotarpiai iki pakeitimų teikimo ir balsavimo yra labai trumpi, tai dar sėki priminsiu atsiprašydamas, kad pakeitimus te galima teikti tik tai anglų kalba. Pereikime prie devinto darbo tvarkės punkto. Ir vėlgi um, pranešėja yra mūsų gerbiama pirmininkė Žolvi. Ir vėlgi pagal devintą darbo tvarkės punktą kalbėsime apie E, žuvininkystės partnery, partnerystės sutarimą tarp Europos bendrijos ir Gvinėjos. Na, tai panašus susitarimas, kaip ir kiti sutarimai tarp Europos bendrijų ir besivysančių šalių žuvininkystės srityje. Ir tokie susitarimai tikrai kelia susirūpinimą. Nes kai kas teigia, kad nesme tik tais žvejojame savo žuvis, bet dabar bandome žvejoti ir kitų šalių žuvis. Na, kai kas teigia, kad toks tyrimas leis mažinti skurdą besivysančiose šalise. Na, kai pasirašome sutarimą su, su trečiaja šalimi dėl žuvininkystės, tai tuomet lėšos už tokį sutarimą yra skiriamas vyriausybei, o ne žvėjų bendruomenėms. Taigi tokiu būdu mes praturtiname vyriausybę ir nuskurdiname žvėjus. Ir tikrai nenorime, kad tokie susidarimai būtų sudaromi žvietos žvėjų sąskaita. Todėl reikėtų sėti skurto mažinimo politiką kartu su bendra bendrijos parama toms bendruomenėms, kurios priklauso nuo, yra priklausomas nuo žvejybos, gyvena žvejybos. Taigi mes turėtume e, sieti tokius tarimus su bendra parama, nebūtinai vien tik tai su parama dažnai korumpuotų vyriausybių biudžetui. Taigi, jeigu to, galbūt reikėtų, kad tos vyriausybės, kurios gauna mūsų paramą, nusibriežtų kitokius tikslus. Taigi, paprašysiu ponios Betrys Gorės informuoti mus plačiau bendraja prasme apie žuvininkystės susitarimus bei jų pasiekmes e, vystimuisi. O po to paprašysiu mūsų pranešėjos išsakyti savo nuomonę dėl žungysės susitarimo su Gvinėja. Um, uh, Na, komisaro nėra. Taigi mes atrodo tarsi pernelyg greitai dirbome. Jis dar netvykęs. Taigi, ponė Gorės, ar esate šį čia? Taigi, tuomet prašau žodis jums. Gal jūs pasisakytumėte labai lietai tam, kad sulauktume, kol atvyks komisijos atstovas. Arba mes galim tiesiog padaryti penkių minučių per traukėlę. Taigi, jums tiesiog teks šiek tiek daugiau laiko, negu kad buvome numatę iš pradžių. Prašau. Euh, Ačiū pirmininkė, noriu pasakyti, kad e, komitetui atsiunčiau dokumentą e, ir komisijai taip pat. Ir ten yra visas turinys to, ką norėjau pasakyti. Tai mm, gal nekils tų problemų, jeigu ir, ir pavėluotai atvyks. Dabar kalbame apie mm, žuvininkystės sutarimą. Sąžiningos žuvininkystės sutarimą 2012 metam, atitinkamai dėl bendrijos žuvininkystės politikos. Ir aš norėčiau tarti keletą žodžių dėl partnerystės sutarimų, dėl žuvininkystės bendrai. Turime tokių gal 15 ES sudarytų, dauguma iš jų yra dėl. Uh, um, prieimo prie ES žuvininkysės išteklių tunų. Ir čia su Mauritanija yra taip pat susitarimas su Gynėja. E, paprasčiausiai reikia pasakyti, kad šiandien, nežiūrint įvairiausių pasikeitimų dėl prieigos, praeitam dešimtmetį buvo atitinkamų konkrečių sustarimų Ir dar prieš tai dešimtmetį ir 2000, 2000 pradžioje buvo bandoma kažkaip tai suderinti vystimasi ir žuvininkystę. Vis tiek šiandien reikia konkre, konkrečiai pasakyti, kad neveikia tos žuvininkystės partnerystės. Kodėl? Yra įvairių techninių klausimų, kuriuos būtų galima aptarti, bet aš tik norėjau paprasčiausiai e, Jums pasakyti, kad iš mano požio taško, kas yra svarbiausia, kodėl neveikia tie sutarimai, todėl, kad trūksta pasitikėjimo tarp potencialių partnerių nepakankamai yra iš trečiųjų valstybių pasitikėjimo ES, bendrai todėl, kad ES nedaro to, ką sako. Nes iš tikrųjų ES sako, kad partnerystės susitarimai padės plėtoti sąžiningą žuvininkystę ir taip toliau, tačiau ką daro, tai netitinka jo žodžių nes savo veiksmais bando užtikrinti prieigą um, savo, tai yra ES žvejybiniam laiv, laivynui prieigą prie trečiųjų valstybių išteklių. Uh, Taigi, iš tikrųjų, tai, kas yra daroma, iš mūsų pusės neskatina trečiųjų valstybių, tai yra mūsų partnerių pasitikėjimą. Taip pat norėčiau dar um, pasakyti, kad yra ir kritikos trečiųjų valstybių atžvilgių dėl pilietinės visuomenės veikimo, dėl vietinių bendruomenių veikimo ir taip toliau. Yra tikrai to mm, pasitikėjimo trūkumas ir, ir trečiųjų valstybių atžvilgių. Uh, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie licencijų išdavimą, kur ne, nes, nesilaikoma kokiu tai aiškių kriterijų yra iš, išduodamos tos licencijos, kaip kad sugalvojama. Mm, tarkim, čia eina kalba ir apie Europos, ir Kinijos, ir um, kitų Azijos valstybių laivyną, laivus plaukiančius su patogumo vėliava ir taip toliau. Taigi, uh, negali sukurti partnerystės, jeigu nėra pasitikėjimo. Tai aišku, šiandien reikia pabandyti surasti tokį pagrindą, kuris leistų atkurti tam tikrą pasitikėjimą. Ir ES atsakomybė čia būtų stiprinti savo patikimumą, kad iš tikrųjų žuvininkystės tie susitarimai būtų atitinkami, grindžiami pasitikėjimu ir atitiktų bendrą išorės santykių politiką. Pirmininkas prašo kalbėtoje truputėlį lėčiau kalbėti. Aš bandžiau viską pasakyti prieš komisijos atstovams ateinant. Taigi, pagrindinis uždavinys ES yra atkurti tą pasitikėjimą ir sukurti tuos pagrindus, kurie leistų plėtoti sąžiningą žuvininkystę mm, trečiosiuose valstybėse. Reikia visų pirma. Uh, sustoti truputėlį, nu, nepasirašinėti tų naujų sustarimų, pažiūrėti, kaip toliau viskas vystosi. Kai kas nori, kad ES tiesiog iš viso nesikištų, nedalyvautų tame, toje žuvininkysės veikloje, kuri nėra tvari. Ir iš tikrųjų yra klausimas, ar tikrai yra norima savo įsipareigojimus įgyveninti, ar ES tikrai taikys tvarios žuvininkystės politiką ir pas save, bet taip pat ir trečiųjų valstybių atžvilgių. Reikia nuoseklaus plano, reikia iškių pasirinkimų, iškių sprendimų. Arba reikia tiesiog visko atsisakyti, žiūrėti, kas, kas bus. O mes jau dabar matome, kas bus. Uh, Štai su Senegalo buvo sudarytas pirmas žvejybos sutarimas 70 metais, tai seniausia mūsų partnerė. Dešimt metų jau nebeturime susitarimo, viskas baigta, jokios partnerystės. Tai kas atsitiko, dėje tikrai tai neleido užtikrinti tvarę žuvininkystę. Mm, ir e, gal 30 žvejybos kompanijų žvejojo Senegalo laiv, vandenyse, palei pakrantę ir iš tikrųjų tai kėlė didžiulių problemų tvariai žuvininkysiai, nes trukdė vietos smulkiam žvėjams žvejoti. Dabar jau yra apie 60 o, tokių kompanijų, kurios žvejoja palei Senegalą. Taigi problemos išaugo. Ir tikrai uh, sunku yra mm, ir sudaryti susitarimą, ir iš, ir bendrai spręsti klausimus vietoje. Trūksta skaidrumo, e, trūksta aiškumo, kaip yra trečiosiuose valstybėse skirstomos licencijos. Bet susitarimo sudaryti mes neturime galimybių. Kas vyksta? Ką galim padaryti? Visų pirma, reikia aiškintis, kokios yra problemos problemos um, Europos laivynui prieiti prie trečiųjų valstybių žvejybos išteklių. Nuo pat pradžių viskas buvo taip, kuo daugiau pinigų, tuo daugiau žvejojama. Tai yra um, uždėtus pinigus norima atgauti savo vertę. Labai lengva suprasti, kad tai neprisideda prie tvario žuvininkysės politikos užtikrinimo. O juk siekiame daugiau kontrolės, daugiau um, tyrimų gebėjimų, bet tam reikalinga daugiau lėšų, nes žuvininkysės uh, e, sektorius ir taip jau yra sudėtingo situacijoje. Ir tokio, tokioje aplinkoje tikrai labai sunku užtikrinti uh, tvarę žvejybą žuvininkystės sutarimai turi būti ne priemonė užtikrinti Europos laivam žvejoti trečiųjų valstybių vandenyse, bet tai yra susit, turi būti susitarimai, kurie iš tikrųjų būtų orientuoti į tvarios žvejybinės politikos užtikrinimą, kad realiai būtų galima stebėti, jog susitarimų pagrindinis tikslas keistusi, mūsų tai turi būti užduotis. Taigi ateičiai mes norėtumėm a, tuos susitarimus vadinti valdysenos susitarimais, nes iš tikrųjų šiandien pagrindinė problema būtent yra valdymas tie valdymo susitarimai turi leisti mobilizuoti išteklius iš e, finansavimą iš įvairių išteklių, įvairių šaltinių. Turi būti užtikrintas nuoseklumas tarp to, ką įvairios ES valstybės narės daro, nes iš tikrųjų kai kurios valstybės narės labai um, yra įsitraukusios, labai išplėtojusios veiklą trečiose valstybėse žvejybos rytyje. Uh, Ir turi būti dedamos aiškios konkrečios pastangos, kad pagerėtų valdymas trečiosiuose valstybėse, kad būtų skaidrumas, aiškumas, kad būtų pilietinė visuomenė stiprinama. Tai padėtų mums e, plėtoti ir gerinti santykius su trečiosiomis valstybėmis, besivystančioms valstybėms. Reikia nutraukti tą ryšį tarp prieigos prie finansavimo, prie pinigų reikia pasakyti aiškiai, kad e, mokės ne ES pilietis. Aš manau, kad reikia žiūrėti į ilgalaikę ateitį. Reikia žiūrėti, kur žvejyba geriau valdoma, kur geresnė kontrolė, kur yra mažiau netesto žvejybos, kur yra daugiau naudos e, e, teisėtėms vietos žvejams. Uh, Visi žinome, kad Europos operatoriai visi yra tikrai atsakingi labai, na bent jau visi deklaruoja taip. Ir reikia galvoti ne vien tik tai apie trumpalaikės tas atsakomybės, reikia žiūrėti į ilgalaikę ateitį, kad tikrai tie Europos operatoriai, kurie yra atsakingi, kurie nori pris, prisijungti prie tokių pastangų, kad jie turėtų galimybės tą veiklą plėtoti. Nežiūrint viso to, aš manau, kad taip pat reikia pridurti, jog bendrai šiandien Europos laivynas, kuris žvejoja trečiųjų valstybių vandenyse, turi pernelyg daug pajėgumų, pernelyg daug yra žvejojama ir reikia apriboti mūsų žvejybinius pajėgumus tikrai kai kuriais, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Afrikos vakaruose žvejybos iš, žuvų ištekliai ir taip jau yra pernelyg daug išnaudoti, bet to reikia o, užtikrinti galimybės vietos žvėjams savo žvejybinius pajėgumus išplėtoti. Uh, Viena iš priežasčių yra būtent, e, e, kad nebūtų e, pernelik daug išnaudojami žuvų ištekliai, tai yra sumažinti Europos laivyno pajėgumus, bet taip pat reikia Europos laivyno pajėgumus sumažinti tam, kad vietos žvėjai galėtų plėtoti savo pajėgumus ir kad reikia taip pat pasirūpinti, kad nebūtų tiesiog laivai permetami toms valstybėms. Reikia dešimčia tūkstančių laivų sumažinti mūsų laivyną. E, būtent reikia akcentuoti operatorių atsakomybę, ar, ar iš tikrųjų mūsų operatoriai yra atsakingi, ar iš tikrųjų jie a, e, tinkamai deklaruoja savo sugavimus. Nes tikrai yra tokių operatorių, kurie m, mm, deklaruoja mažesnius sugautus kiekius, nei realiai yra sugauti. Tai galima pažiūrėti į istoriją, pažiūrėti, ko, kokia yra tų kompanijų praeitis, kas yra atsakingi operatoriai. Kai kas sako, na, turime užtikrinti rentabilumą, bet 60-70 procentų sugavimų yra e, mailius. Tai ar galime kalbėti apie, atsak... ar apie mūsų atsakomybę, kad mūsų santykiai su trečiosiamis valstybėms yra atsakingi? Uh, Iš tikrųjų, diskusijos bus labai sudėtingos, aš manau, bet reikia pasiryšti tą kainą sumokėti, jeigu mes norime, kad ES atgautų savo reputaciją, būtų patikima partnerė tarptautinėje arenoje. Ir tikrai visada labai svarbu turėti omenyje nuoseklumą, politikos nuoseklumą. Tai tas pats pasakytina ir apie žvejybos politiką. Turime, mūsų veiksmai turi atitikti žodžius ir tarp skirtingų tarnybų veiksmų, ir tarp skirtingų priemonių. Mm, turime partner, žvejybos partnerystės sustarimus dėl galimybių prieiti laivynui prie išteklių, bet reikia taip pat atitinkamai, kas numatyta pasiūlymuose, tam tikrų priemonių dėl žvejybos veiklos. Ir Reikia analizuoti, kaip įvairios priemonės e, įtakos viena kitos poveikį, ar iš tikrųjų tai leis užtikrinti e, tvarę žvejybą. Pavyzdžiui, kai nekalba apie e, nuostatas dėl finansavimo, jeigu yra laivai, kurie žvėjoja bilia kaip, tai tas visas finansavimas tikrai ne, nepadės užtikrinti tvarios žuvininkystės politikos. Reikia realiai pamėginti m, užsitikrinti, kad ES atgautų partnerių pasitikėjimą, atkurtų savo gerą įvaizdį ir realiai galėtų prisidėti prie tvarios žuvininkystės politikos užtikrinimo. Labai Jums ačiū, ponė Gores. Iš tikrųjų, Jūs puikiai puikiai pristatėte temą. Galėjote dar ilgiau kalbėti, bet iš tikrųjų puikiai pasisakėte. Norėčiau dabar paprašyti pirmininkės pristatyti pranešimą mums. Taigi, prašom dėl prekybos sutarimo su Gvinėje. Aš kalbėsiu prancūziškai. Norėčiau, kad e, sustarimas e, įsigaliotų šiek tiek vėliau negu mano pirmininkavimo šiam komitetui pradžioj, kadangi yra gana sunku taip greitai pradėjus dirbti e, pateikti šį pranešimą ir iš tikrųjų noris pateikti pastabų ir nesinori padaryti klaidų. Aš mačiau poveikį, neigiamą poveikį, iš kuri gali turėti išskirtinės ekonominės zonos atitinkamoms šalims. Mačiau, kaip elgėsi, kas atsitinka, kai vyriausybės yra korumpuotos ar prastai valdoma, kai būna susitarimai, ką reiškia žvejybos teisų pardavimas, tai ir kaip problemos paskui perkeliamos ant gyventojų pečių. Mes um, nestebime tų veiksmų, bet matome, kad Šiaurės Rytų Afrikoje nuo pernelyg intensyvios žvejybos mažėja žuvų ištekliai. Pavyzdžiui, matome, kad Senegale E, žmonės žvejoja mažus, anksčiau žvejodavo mažose laivuose, bet dabar nebegali to daryti. lapkričio 30-2007 metais e, su bendruoju Megapeska buvo parengtas pranešimas Ir paaiškėjo, kad yra daug pažeidimų. Kiekvieną kartą neteisingai priegaudis deklaruojamas ar nesilaikoma kvotų. E, taip pat atstumas nuo pakrantės, kur žvejojama, jo nebuvo laikomasi. Taip pat buvo e, e, žvejojama neleistinais tinklais, kurių akis yra netinkamos. E, žuvis yra vienas iš pagrindinių maisto šaltinių neturtingiems gyventojams Afrikoje ir mes tarsi atimame jiems tą maistą. Šis susitarimas reiškia pažangą, lyginant jį su ankstesniu susitarimu, tačiau nėra numatyta jokių apribojimų. E, laivų skaičius nurodytas yra 40. Ir 5 tūkstančiai tonų žuvies, 325, 325 tūkstančiai eurų numatyta, bet neaišku, ar iš tikrųjų bus užvėjota tie 5000 tonų. Bet e, sustarime neatsižvelgiama visiškai į išteklių sumažėjimą. Kitaip tariant, tarsi skatinama žvejoti daugiau, nebus mokama daugiau, jeigu bus prižvejota daugiau nei 5000 tonų. Krevečių žvejyba nuo 2010 metų bus leidžiama pagal tam tikras skaidrumo sąlygas. Tos sąlygos yra susijusios su kvotų paskirstimu, o ne atsargomis. Jeigu pasižiūrėsime į Gvinėją, tai atsargos iš tikrųjų kelia didelį susirūpinimą. Taigi matome, kad mūsų žuvininkystės susitarimas vėlgi turi daugybę spragų ir mūsų, tai rodo, kokie netobuli yra sutarimai su pietinė Afrika. Aš dar pasižiūrėjau į darbo vietas, kurias užtikrinti turėtų e, šis susitarimas. Iš tikrųjų, kalbam apie 250. Taigi, už tai, kad E, jūros bus ištuštintos, kad bus sužvėjota vos ne visa žuvis, mes ištikrinsime tik tai 250 darbo vietų. Iš esmės, šis susitarimas atitinka kai kurių laivų savininkų interesus, tų, kurie turi paprasčiausiai pernelyg daug laivų, o šiaip jau jų reiktų atsisakyti. Mano nuomonė, Mes nepadėsime vystimosi dalykams pakankamai gerai šiuo susitarimu. Atrodo, kad galvojama, jog subsidijuoti kontrolės mechanizmus yra lyg neblogai, kad tai turėtų turėti teigiamą poveikio vystimusi. Bet čia iškyla problema net ir mums parlamente. E, protokolas jau suderintas, pasirašytas ir įgyvendinamas, tačiau su mumis turėjo kažkas pasikonsultuoti. E, čia paprasčiausiai neparodyta pagarba parlamentui Dėl šių priežasčių aš teikiu keletą pakeitimų, tarp jų e, siūlau persidėrėti dėl protokolo, kad būtų galima atsižvelgti į mums rūpimus dalykus. Aš noriu pasakyti, kad tokie susitarimai neskirti, kad Europa apsirūpintų žuvies ištekliais. Mes galime pirkti žuvį iš Gvinėjos žvėjų, ne iš savo žvėjų. Bet mes matome, kad uždraustas importas iš Gvinėjos dėl e, saugos ir sveikatos dalykų. Taigi dabar matome, kad tas sustarimas tikrai nepamaitins europiečių ir nepadės Gvinėjos gyventojams. Man atrodo, jūs turbūt turite dokumentą su mano siūlomais pakeitimais. Nemanau, kad vystimosi komitetas turėtų būti laikomas atsakingu dėl to, dėl ko mes nei dėrėjomės, nei e, dėl ko su mumis kas nors būtų pasitaręs mes matome aiškiai, kad tokie e, partnerystės sutarimai nėra vystomieji susitarimai. Nemanau, kad komisija nepritartų man. Komisija visuomet sako, kad tokie susitarimai yra pirmiausia komerciniai, prekybos susitarimai. Mums taip pat reikia išreikšti savo nuomonę dėl krevečių išteklių mažėjimo ir nustatyti ribas, kiek uh, galima žvejoti ir tai turėtų būti akivaizdžiai susijęta su poreikiu atkurti išteklius. Gvinėje nukentėjo nuo karinio perversmo. Vyksta daug nelegalios prekybos ir niekas negali užtikrinti, kad pinigai, kurie jau yra skirti, mūsų buvo, buvo deramai panaudoti. 125 tūkstančiai eurų, pavyzdžiui, buvo skirtas stebėsienos sistemai. Dėl to, man atrodo, reikėtų paraginti komisiją parengti pranešimą ir pateikti jį tarybai bei parlamentui. Pranešimas turėtų būti uh, dėl to, kaip buvo panaudotos šios lėšos. Man regis, kad tai bent minimaliausias, mažiausias dalykas, kurio turėtume e, reikalauti dėl e, tokių žuvininkystės sutarimų. Man labai aišku, kad turėtume Evai e, Žiolį padėkoti už šį pranešimą. Iš tikrųjų, mūsų komitetui turėjo būti steigta galimybė panagrinėti tokia, tas susitarimas. Dabar ponė Žoliai atliko tyrinį, e, tyrimą, bet reikėjo tada tenkščiau. Mane pritrenkė tas 250 e, vietų, tas skaičius 250 darbo vietų. E, pilietinė visuomenė turimtis veiksmų, kad tūno nebebūtų vartojama, nes reikia atkurti atsargas. Taip pat aš prisiminiau Namibiją. Ji mums pasakė nesikišti. Ir būtų labai įdomu pasižiūrėti, kaip Namibija kūrė savo žuvininkystės pramonę prieš ją išnykstant ir kaip ji pati tvarkos užuot suteikusi žvejybos teisės mums. E, bet dabar aš suteiksiu žodį komiteto nariams. Ponas Martinėsas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tas susirūpinimas, kurį išsakė ponė žaliai ir kiti, kad tam galime tik pritarti. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kokia yra situacija vietoje, kokia yra tikrovė. Ir galbūt ta tikrovė netiek susijusi su šiuo konkrečiu sustarimu, bet apskritai su tais žuvinkystės susitarimais, kuriuos yra sudariusi ES. Ir tai, aišku, susišaukia su tuo, ką sakė mūsų ekspertė. Na, esu įsitikinusi, kad e, jos e, intencijos, skaitinimai šios rytyje yra geri, sąžininkai. Taigi buvo pasakyti įdomių dalykų. Pone pirmininkė, jūs taip pat sakėte įdomų dalyką susijusiu su Namibija. Aš taip pat ketinau pasisakyti apie Namibiją. Na, ir Namibijos atvejis yra ypatingas ir labai įdomus. Ne, nemanau, jog galima teikti, jog žuvinkystės susitarimai, kuriuos ES yra sudariusi su tomis šalimis, jog tų susitarimų pirminis tikslas yra suteikti galimybę mūsų žvėjams e, žvejoti kitose žvejybos zonose, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Man atrodo, kad Europos Sąjunga savaime suprantama yra atsakinga už tai, jog ji padėtų įvairioms mūsų pramonės šakoms veikti pasaulinį lygių. Tai daroma ir žuvinkysės rytėsyje. Taigi, kita vertus, Europos Sąjunga nėra raudonasis kryžius. Taigi, kokios yra kitos alternatyvos, kuriomis galėtume pasinaudoti? Na ir laimė buvo paminėtos kai kurios tos alternatyvos. Pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad dabartiniai žuvinkystės e, susitarimai nėra tinkami, jie neveikia tinkamai ir aš manau, kad viską reikėtų e, tinkamai išanalizuoti. O aš savo ruoštų galėčiau pasakyti, kad tie žuvinkysės susitarimai puikiai veikia, lygiai taip pat kaip ir kiti susitarimai, kuriuos turime. Aišku, atsižvelgiant į įvairius privalumus ir trūkumus, kurie išplaukia iš tų susitarimų. Tai yra tų susitarimų, kuriuos ES sudariusi su įvairiomis pasaulio šalimis, įskaitant ir besivystančias šalis. Taigi tie susitarimai, aišku, turi privalumų, trūkumų, bet privalumų juk irgi yra. Ir kai kalbame apie tos įstarimus, reikia atsižvelgti tai, kad kai kitos trečios šalis pasirašo žankystę ar kitokį bendradarbiavimą su Europos Sąjunga, tai ir kai jos pasirašo tokį susitarimą, tai yra, kad jos e, tai daro nepriverstinai, o todėl, kad tai atitinka jų pačių interesus. Konkrečiai tai buvo ir Senegalo atveju, taip pat ir Namibijos atveju. Ir, pažiūrėjau, Namibijos atveju žuvininkystės veikla išplėtota plačiausiai, nors į tokios sutarimas ES neturi. Ir ši šalis žvėjo žuvų daugiau negu kitos šalis, o kasgi atsitiko su Senegalu. Na, reikia pasakyti, kad, kad Senegalas yra demokratiška šalis ir jos valstybės narės priejo išvadas, kad joms įdomesni kitokio pobūdžio veiksmai. Kitoks sustarimas negu sustarimas Europos Sąjunga. Ir kadangi Senegalas nėra Europos Sąjungos kolonija, kadangi Senegalas yra nepriklausoma šalis, turinti savo išteklius, galimybės ir atsakomybę. Taigi tokia šalis prie išvados, kad ji nenori pasirašyti su mumis susitarimo ir nutarė, kad ji atitiktų jos interesus nepasirašys sutarimo. Taigi tai yra demokratiška šalis ir tai turime gerbti Europos Sąjungoje. Ir ši šalis nusprendė nepasirašyti susitarimo su Europos Sąjunga, tai yra jos pilna teisė. Ir vietoj to e, ta šalis nusprendė sukurti fiktyves ar nefiktyves bendras mišrės įmonės. Ir, ir dabar Senegalo vandenyse žvejoja žvejiminiai laivai pilna teisė su Senegalo sutikimu. Taigi, skirtumas yra toks, kad jeigu egzistuoja susitarimas, tai pagal tą susitarimą leidžiama pagal nustatytus standartus ir pagal nustatytą kontrolę vykdyti žvejybinę veiklą. Tačiau e, Senegalo vandenyse nebūtinai žvejoja Senegalo žvejybiniai laikai. Tai yra tie patys laivai, kurie galbūt anksčiau pagal susitarimus, anksčiausnius susitarimus žvejojo Senegalo vandenyse. Tačiau jie dabar jau žvejoja pagal Senegalo nustatytas sąlygas ir tos sąlygos galbūt yra gerokai prastesnės negu tos, kurios buvo nustatytos uh, sustarime tarp ES ir Senegalo. Uh, Namibija pasirinko kitą kelią. Namibija nepasirašo starčius ES, o pasirašo individualias sutartis su žvejybinėmis įmonėmis. Ir vėlgi Namibijos atveju neegzistuoja susitarimas tarp ES ir Namibijos, o egzistuoja susitarimas, tarkim, Graikijos ir kitų žvejybinių įmonių ir Namibijos valdžios institucijų. Ir todėl nėra jokios kontrolės, negalima nustatyti, ar tos žvejybinės įmonės gauna daugiau ar mažiau ne, žuvų, negu kad yra nustatyta. Būtent tokia susi, susiklosti susi, situacija Nabijoje, kur žvejybiniai sugavimai yra didesni negu kitose šalyse. Na, mūsų ekspertė paminėjo vieną savoką, kuri man kelia didelį susirūpinimą. Tai yra ES įtikinimumo klausimas. Tai yra kieno atžvilgiu. Taigi, ponė pirmininkė, įtikinamumas yra labai relativus dalykas. Na, tarkim, Galbūt, kai kalbame apie tam tikras įmonės, jų įtikimumas mažas, o kai kalbame įtikinamumą Senegalo ar kitų šalių žmonių atžvilgių, tai yra kitas dalykas. Na ir galima diskutuoti dėl to, ar mes esame įtikinami Senegalo žmonių atžvilgių. Taigi norėtųsi, kad būtų pasižymėta, jog ES įtikinumas tokiuose šalyse yra gerokai didesnis negu tų asmenų įtikinumas, kurie liktol žvejojo tose vandenyse, pagal galiojančius ar besibaigiančius susitarimus. Čia paminėčiau susitarimą su Rusija, Japonija ir kitomis šalimis. Ir Kinija. Tiek rusai, tiek ir korejiečiai, tiek ir japonai, tiek ir kinai. Visos šitos šalis žvejoja tose vandenyse ir išvejoja daug daugiau negu kad leidžia žuvininkystės ištikliai. Taigi, jeigu palyginsime jų ir mūsų tikinamumą, na kągi, tai yra santykinas dalykas. Ir tiesiog galiu pasakyti, jog mano manimu mūsų tikinamumas tose šalyse, tų žmonių akise yra gerokai didesnis negu kitų šalių. Ir daug kas norėtų perimti mūsų vaidmenį, atsidurti mūsų vietoje, nes žvejybinė veikla nebus nutraukta. Štai tiek iš mano pusės. Dar norėčiau kai ką pridurti. Pone Žali, norėčiau pasakyti, kad dešimt metų apgailestavau dėl to, jog negalėjome pakeisti mūsų sudarytų susitarimo, galėjome tik tai apie juos diskutuoti. Mes parlamente galėjome tik pritarti ar nepritarti jiems susitarimams, tačiau negalėjome keisti jų turinio dėl teisinių priežasčių. Na ir nežiūrint labai garbingų mūsų pirmininkos pastangų keisti tuos susitikimus dėl teisinių priežasčių, tų susitarimų turinio mes keisti negalime. Jeigu tai mums pavyktų padaryti, tai būtų visiškai nauja situacija ir išsivystytų nauja dinamika. Na, buvo paminėtas žodis tvarumas prisimenu vieną istoriją. Aš esu iš šalies, kur buvo surinkamas kaučiukas. Ir e, buvo, kaučiukas būdavo konfiskuojamas. Ir, ir kaučiuko medelynai buvo taip išeikvoti, kad po penkių metų kaučiuko nebeliko. Kai tuo tarpu anksčiau 30-40 e, metų kaučiuko medelynus galima būdavo naudoti kaučiuko gavybai. Ir aišku, tai turėjo labai sunkių pasiekmių ir e, išaugo skurtas. Tačiau galiausiai. Taigi ir žuvininkystės atveju turėtume siekti, kad žuvininkystė būtų tvari ir leistų švelninti skurdą, skurdo pasiekmes. Pone Novint, rodas, nori pasisakyti. Uh, like to to honorable... Ačiū. Noriu pasakyti gerbiamam mm, parlamentarui iš Ispanijos, kad mm, tuose šalise, kurios e, yra mūsų pagrindinės partnerės, tai ne žmonės parduoda tą žuvį, o valdžia. Kaip pavyzdžiui, apie gynėją kalbame, tai Eva Žoly mums priminė, kad mm, įvyko e, perversmas e, po to. Gruodžio 23 dienos ir vėlgi toliau diktatūra. Mauritanija, vien, su, vien, su jie turime, turime vieną iš didžiausių sutarimų praeitų metų rūpiutį, taip pat karinis perversmas. Gynėja Bisau, 35 procentai valstybinio biudžeto surenkama per žuvininkysės sustarimas Europos Sąjunga. Tai yra labai nedidelė, neturtinga valstybė, jos karinių perversmų istorija, kovų, vidinių karų istorija tiesiog baisi. Mm, prezidentas buvo nužudytas šių metų vasarį, armijos vadas taip pat nušautas, tai yra šalis su um, didžiuliu nesaugumu ir vis tiek Europos um, traleriai toliau žvejoja jos vandenyse. Ankstesnis sustarimas buvo dėl tūnų ir mišrio žvejybos. Reikia aiškiai suprasti, kad tūnų žvejyba vyksta toli nuo kranto ir daugeliu atveju. Mm, ne, neįtakoja smulkių vietos žvėjų veiklai, tačiau mišri žvejyba taip. Ir su Gvinėja ir su Mauritanija yra susitarimai ir dėl mišio žvejybos. Mauritanijos atveju laimiai buvo vis tik tai išimta ta miši žvejyba, bet vis tiek dar negali pasakyti, kad žuvų yra dar perteklius, kurį galėtų sugauti ES. Todėl aš labai pritariu Evai Žoly, kad iš tikrųjų labai neramina tai, jog sutarime yra numatyta galimybė atverti žvejybinės galimybės mišre žvejybai, kai būtų galima krevetes žvejoti, nes tikrai yra tokios žvejybos atveju kad iš tikrųjų yra sugaunama e, šalia krevečių daug labai kitos žuvies, kuri nenaudojama žmonių vartojimui, o yra tiesiog atgal išmetama, išverčiama į jūrą. Tai yra um, baltymai, kurie galėtų būti suvartoti ir kurie tiesiog yra metami lauk. Toliau ir korupcija, tikrai labai įdomus dalykas, ar, ar tikrai galima sudaryti sustarimus su korumpuotomis valstybėmis. Beatriz Gorės pasisakymė taip pat pabrėžė, kad mes negalime dabar taip tiesiog palikti tų valstybių, kuriuose tiek žvejojame ir pernaudojam jų žuvų išteklius. Turime labai rimtai pagalvoti, ką galim padaryti. Manau, kad gerai, vienintelis kelias į priekį yra žuvininkystės partnerystės sutarimų plėtojimas, paverčiant um, juos partner, tikrais partnerystės susitarimais ta partnerystės dalis turi būti orientuota į vystimosi aspektus dabar didžiulės eurų e, sumos e, siunčia, numatomos toms valstybėms. Pasakoma, kad štai jūs gausite pinigus, kurie turi būti skirti e, žuvų išteklių stebėjimui, kontroliai ir vietos žvėjų veiklos plėtojimui. Bet mes duosime tų pinigų tik tuo met, jeigu jūs mums leisite atvykti ir pažvėjoti jūsų vandenyse. Tai čia kaip su Senegalu. Paimsim tuos pinigus ir kurie buvo skirti e, pakrančių e, kontroliai ir stebėjimui. Ir su Senegalu buvo kalbamas ir, ir jie pasakė laimė, kad Ispanų vyriausybė bent jau duoda mums pinigų, kad galėtumėm um, pakrančių kontrolę užtikrinti, kad ne, nebūtų pabėgėlių problemos iš, iš Senegalo. Bet anksčiau jie gaudavo pinigų per žuvininkysę susitarimą, dabar nebegauna. Taigi, iš tikrųjų, kai su Senegalu susitarimas nutrūko, tai padariniai buvo labai rimti. Tos valstybės ne, tokios valstybės nebeturi galimybės užtikrinti kontrolės veiklą ir taip toliau. Aš manau, kad iš ES pusės tikrai yra ciniškas toks elgesys, kuomet komercinius susitarimus siemė su tam tikro pobūdžio vystomosios pagalbos susitarimais. Manau, kad tikrai labai gerai, jog Eva Žoly iškėlė šį klausimą. Ir dar vienas elementas, ką norėčiau pabrėžti, kas yra tikrai keista, yra tai, kad mes kaip Europos Sąjunga mm, prekiaujame su neturtingomis valstybėmis Gynėja, Bisau, Mauritanija ir taip toliau. Tai yra tarp dešimties neturtingiausių valstybių, ar duodami pinigų toms valstybėms, ar mes galime pasakyti joms, kad e, naudokite tos pinigus tam ar tam, kad, pavyzdžiui, duosime pinigų ir tada jūs kontroliuokit pakrantę, kad žovininkystės veikla būtų teisėta ir nenaudokit tų pinigų ligoninėms ar keliams. Aš manau, kad tikrai mūsų partnerystės turi būti realios ir mes turime tikrai padėti toms valstybėms išplėtoti e, vietos žuvininkystės veiklą, infrastruktūrą ir taip toliau. Pavyzdžiui, gynėjai, jie net neturi elektros. Tai negali ir šaldiklių e, įsirenkti, kad e, tą žuvį galėtų saugoti moteris pakrantėje um, turi dirbti tiesiog dūmose tą žuvį tvarkyti, tai labai kenkia jų sveikatai. O jūroje matai, jog plūduriuoja už 12 jūrinių, jūrmilių europiniai traleriai ir jie tikrai savo sugavimų neiškrauna Gvinėjoje. Ir tikrai reikia pasakyti, jog pritariu kolegiams, jog ES tikrai neįgyvendino to, ką turėjo padaryti pagal susitarimus. Tikrai nėra sugavimai iškraunami Mauritanijoje, nėra tikrai fiksuojama jų uostose, kiek yra sugauta. Tikrai nėra patikimų analizių, tyrimų, kurie parodytų, kokia yra tikroji Mm, žuvų išteklių būklė yra gal 350 europiečių. Na, pagal tą įvertinimą bent jau tai pasakyta, kad skaičiuojama, jog susitarimas padėjo išsaugoti darbo vietas maždaug 350 europiečių. Taip pat yra mm, galvojama, kad apie 40 e, vietos gyventojų, Gvinėjos gyventojų galbūt taip pat turėtų, tu, turi darbą būtent šios tyrimo dėka, tačiau labai abejotina, ar tai atitinka TDO sąlygas. Euh, Aš manau, kad po kolegės Izabelio nedaug ką yra pridurti, gal tik tai norėčiau akcentuoti tą ciniškumą iš tikrųjų, tą pabrėžti ir ką Martinės pasakė. Mm, gal nelabai galėčiau pritarti jūsų pasisakymui. Aš norėčiau akcentuoti vieną esminį elementą, tai yra uh, dėl kontrolės, galbūt galima čia pasitumėti į priekį. Ir aš norėčiau patikslinti vieną dalyką. Pone Betrys Gores m, mm, tikrai labai puikiai pristatė bendrai šį klausimą. Lab, m, mm, gal jin galėtų dar plačiau pakomentuoti Gvinėjos atvejį. Kasmarė? Dabar Filipui Kačmarekui žodis. Pirmininkė. Jau ne pirmą kartą kalbame apie žuvininkystės klausimus ir matome, kad čia yra asmenių problemų ne tik Gvinėjoje. Turbūt turime tris galimybės. Pirmoji, kuri paminėta buvo ponios Gorės pasisakyme, yra tokia. Reikia pakeisti tikslus, kurie yra išdėsti bendrojoje žuvininkystės politikoje nes kol ji bus tokia, kokia yra, tai toliau bus sudarinėjami sustarimai tokie kaip dabar. Tai galbūt labai ambicingas tikslas, bet vargu ar mes galime tikėtis, kad žuvininkystės sutarimai yra vystimosi politikos e, dalis, nes jie priklauso žuvininkystės politikai. Antra galimybė - užtikrinti geresnę susitarimų kokybę, kaip kad pavyzdžiui Mauritanijos atveju, kur yra tam tikros pažangos lyginant su kitais susitarimais. Trečia, mes galime e, kritikuoti tuos sustarimus ar žiūrėti juos iš vystomojo požiūrio taško. Sutinku su ponegorės, e, nes kad apmaudu, jog negalima pateikti pakeitimų e, šiems sustarimus. Mes tai galime pasakyti, kad mums jis nepatinka. Man atrodo, kad galima pateikti preambuliai pakeitimų, e, nes žuvininkystės komitetas ar net e, Gvinėjos e, vyriausybė gali pasakyti, mes neprieštaravome, nes jie nieko nekeičiate jūsų pakeitimai. Gvinėjos vyriausybė sutiks su tuo, kad tai nėra vystomasis susitarimas. Ir viskas. Nes jeigu ir toliau e, vyraus toks cinizmas, tai mes nieko nepakeisime šioje problemoje. Problema dar ir e, yra ir ta, kad pinigai, kuriuos skiria ES, nepasiekia norimo tikslo, adresato. E, Šiuose šalyse ne tik žuvininkistės sektorius kenčia nuo korupcijos, bet jis gal nežinia ar labiau korumpuotas už maisto žemės ūkio sektorių. Aš nenoriu čia skleisti korupcijos apologetikos, bet mes turime atsargiai žiūrėti, jeigu norime kovoti su korupcija. Man regis, reikėtų paprasčiausiai pasakyti e, savo neigiamą nuomonę apie šį sustarimą ir neteikti pakeitimų. Ačiū, ponė Kačmarek, ar dar kas nors nori? Labai trumpai, ponas pirmininkė. Man atrodo, kad net jeigu e, žuvininkystės sustarimas neskirtas padėti vystimusi šalies, tai atrodo, kad patvirtinsime savo nenuseklumą, nes negalime duoti vieną ranką, o kitą atimti iš tikrųjų gėda, kad ES taikoma galioja tokia praktika. Toks sustarimas gali labai apsunkinti besivystančių šalių žvėjų gyvenimą. Norėčiau ką išgirsti ponios Gorės ekspertės nuomonę apie tokį dalyką. Mes girdėjome iš kolegų labai daug mokslininkų pateikiamų duomenų ir jūs juos citavote. Taigi, ką dabar jūsų nuomonė reikėtų daryti? Mes iš tikrųjų nebegalime pakeisti šio sustarimo. Norėčiau, kad jūs pateiktumėte savo nuomonę dėl to, ką galima daryti. Dabar norėčiau išklausyti komisijos nuomonę. Jūs girdėjote, kaip karštai gyvai vyko diskusijos, išsakyta skirtingų nuomonių ir tikiuosi, kad jūs e, galite dabar sureaguoti į jas ir pateikti savo pastabas. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, komisija norėtų padėkoti Jums už išsakytas pastabas, norėtume padėkoti pranešėjai už darbą. Nebuvo lengva parengti šį pranešimą, jį pati man regis tai pasakė. Laiko nėra daug, darbo tvarkėje yra daug klausimų ir nebuvo e, lengva parengti pranešimą dėl žuvininkystės sustarimų, nes yra ten labai nemažai techninių detalių, labai sunku viską, į viską atsižvelgti. Net ir ekspertams labai sunku suvokti visus aspektus. Jau nekalbu apie žmonės, kurie nėra labai giliai su šia sritimi susipažinę. Nes, kaip sakiau, net ir tiems, kurie kasdien dirba ties šiais klausimais, prašė specialistų kitų, kad paaiškintų, kas turima galvoje kai kur. Taigi darbas nebuvo lengvas, tai yra užduotis atlikta labai greitai, labai detaliai viskas surašyta ir norėčiau Jums už tai padėkoti. Taip pat dėkoju vystimosi komitetui už galimybę sureaguoti į keletą iškeltų klausimų ir pastebėjimų. Prieš e, pradėdamas atsakyti klausimus, pirmininkė, aš norėčiau Jums porą dalykų pasakyti. Pirmiausia, e, likus pusantrų metų prieš pradedant dėrėtis dėl e, susitarimo žuvininkystės srityje, e, mes su kolegomis nuvykome į Gvinėją, nutarėme susitikti su vyriausybė, kad pradėtume pirmą diskusijų raundą dėl e, galimybės toliau dėrėtis. Dėl žuvininkystės susitarimo mes taip pat nuvykome ten, kadangi norėjome susitikti su žmonėmis vietoje, kurie yra susijęs su žuvininkystės sektoriumi, kurie aktyviai veikia jame. Prieš e, pradedant dėryb... prieš pradedant dėrybas dėl to, taip, kai sustarimo, kurį kai kas vadina priekybos sustarimu, mes paprasčiausiai norėjome sutelkti žmonės, kurie veikia kaip privatus operatoriai ar valstybiniai operatoriai. E, konkret pačioje šioje labai aistrų daug kurstančioje srityje, gyvinėjoje žuvininkystėje, mes siekėme susisiekti su žmonėmis, jiems skambindami, rašydami elektroninius laiškus, e, taip pat su tarptautiniu labai gerbiamu organiz... tarptautiniu organizacijų atstovais, kurių aš ne... neminėsiu. Ir mes susisiekėme su ambasadų uh, atstovais ir mes susitikome posėdžių salėje Kanakryje. Mes buvome keturi tik tai salėje, aš, mano kolega, delegacijos vadovas ir dar vienas žmogus, kuris gal visai netyčia užklydo į tą posėdžių salę ir pasakė, kad man liepia ateiti ir paklausyti, ką jūs pasakysite. Taigi mūsų baigėsi pastangos pabandyti suprasti, e, kokie veiksmai gali prasidėti. Tai baigėsi mūsų tos pastangos išsiaiškinti tuos dalykus ir užmėgsti e, kontaktus su sektoriumi vietoje. E, jeigu kalbėsime apie Mes taip pat prašėme, kad ir tarptautiniai donorai ateitų, ne tik tai Europos operatoriai, kinų operatoriai, vietos kiti operatoriai, bet e, reakcijos nebuvo jokios. Tai buvo labai liūdna pirmininkė. Istorijos tesinys vyko po kelių mėnesių, po didelio dėlsimo. Mes dėlsime dėl to, kad jūs pateikėte mums atitinkamą pranešimą, taip pat kitos tarnybos gavo tą pranešimą ir buvo uh, Labai neigiamai viskas apibūdinta dėl anksčiau galiojusio susitarimo. E, neigiamas pranešimas buvo tų žmonių, kurie buvo atsakingi už ankstesnį sutarimą atžvilgių, bet mes vis tiek pradėjome antrą darybų etapą. Aš e, bendravau su politinių institucijų atstovais ir jie mane pasišaukė į šalį ir pasakė, ko jie nori. 60 laivų, tai yra du kart daugiau negu finansiniai mainai, kurie buvo numatyti ankstesnėme sustarime ir taip pat jūs turėtumėte palikti technikus. Aš negaliu visų detalių jums atskleisti, bet galiu pasakyti, pirmininkė, kad aš atsistojau e, nuo stalo tris kartus dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad aš dėrėjausi su atstovu tam tikrų valdžios institucijų ir jis niekada nepaminėjo žodžių, kuriuos jūs minėjote, tai yra ištekliai, jų svarba ir aš nenoriu dabar sudaryti jums įspūdžio, kad mes labai norime kritikuoti ir peikti Gvinėjos valdžią, tačiau tai, kas vyko praeitie, buvo labai sudėtinga Aš nenoriu nei teisti, nei čia skleisti kokio nors iš ankstinio nusistatymo dėl dabartinės politinės valdžios Gvinėjome, bet šalis yra visiškai sužlugdyta, valdžia yra visiškai neveiksminga, ji vos vos egzistuoja. Gal, ponė Lioven, mes turime veikti su didžiulė atsakomybė dabar Taigi aš jums e, papasakojau tų atsitikimus ir noriu pasakyti štai, ką kalbama apie e, tvarumą, nuoseklumą, galimybę bendrauti su šalies atstovais, su vietos visuomenė. Tie, kurie daugiau ar mažiau sekėte darybas, žinote, kad tie dalykai yra nepaprastai sudėtingi užtikrinti ne tik komisijai, bet žmonėms, kurie kaip donorai bando veikti tokioje šalyje kaip Gvinėje. Tik aš daugiau nebesiplėsiu, tik tai noriu pasakyti, jog suvokiu, kaip sunkiai teko poniai Žoli dirbti, rengiant pranešimą, kuris buvo dėl sustarimo, kuris buvo pateiktas komitetui labai vėlai atitinkamame kontekste ir aš nenoriu tokio darbo linkyti niekam kitam. Bet dėrybos buvo labai sudėtingos, yra daug detalių, kurias aš pateikiau, kurios galbūt šiek tiek nušvies jums padėti, bet galbūt gyvendant šį sustarimą seksis kur kas geriau, bet e, anksčiau man buvo labai sunku pateikti jums daugiau informacijos. Aš stengsiuos e, grįžti pas jūs, pasistengsiu grįžti ir pateikti išsamesnius dar atsakymus ateityje. Dėl tvarumo, man atrodo, kad man pavyko jums perteikti, kaip sudėtinga tą dalyką užtikrinti, nes siekiama pirmiausia užsitikrinti, kiek galima daugiau pinigų Bet e, tvarumas, aišku, išlieka svarbių dalykų. Kitas dalykas mane šiek tiek nustebino, tai yra prieiga prie išteklių ir konkurencija su vietos operatoriais. Šis susitarimas buvo pagrystas tokiais dalykais. Galimybė naudotis ištekliais. Bet tie dalykai neskaidriai valdomi. Kalbėjome apie krevetes, kitas žuvų rūšis. Ir vyriausybė taip pat žiūri į tuno išteklius, bet Gvinėjos vyriausybė neriboja jų mes bandėme užtikrinti tam tikrą nuosaikumą susitarime. Dar vienas dalykas - kontrolė apie tai jūs kalbėjote. Tai buvo sudėtinga įdėkti praeitįje, bet atsirado naujų tam tikrų įvykių. Praeitą savaitę, remiantis ankstesnių susitarimų, buvo pradėta taikyti palidovinės stebėsenos sistema laivams, laivų stebėsenos sistema. Tai yra jiems bent jau ganėtinai rimtas žingsnis į priekį. Uh, Tačiau problema yra ta, galima nustatyti tik tuos laivus, rasti, užfiksuoti tik tuos laivus, kurie turi e, palidovinius e, imtuvus. Tai ne tik Gvinėjos problema, jie egzistuoja ir kitur. Galiausiai valdymas ir naudojimasis ištekliais. E, kaip apibriešta susitarime, galime ištekliais e, dalytis su vietos operatoriais. Kitas dalykas - sąlygo nustatymas, naudojantis ištekliais tokiais kaip e, krevetės. Mes valdžiai nustatėme tam tikrus apribojimus, bet buvo mums pasakyta, kad jūs galite atplaukti su kiek tik norite laivų, niekad nekils problemų. Mes manome, kad reikia tam tikrus apribojimus sutartie įrašyti, užuot suteikus prieigą prie išteklių be jokių ribų. Aš e, baigiu tuo, suprant, manau, kad jūs suprantate, kaip yra sunku komisijai teikti jums išsame informaciją šiais klausimais, bet uh, E, tie dalykai yra labai svarbus, galvojant apie vakarų Afriką ir kitus žuvininkystės susitarimus. E, kadangi laiko buvo nedaug, už tai tą informaciją jums buvo pateikti sunku. E, žuvininkystės sutarimai gali būti kritikuojami, bet mes norime dalyvauti diskusijose su jumis, ypač kai kalbame apie žuvininkystės politikos reformą. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už šį puikų atsakymą, taigi iš to, ką pasakėte, supratau, jog aišku, tvarumo aspektas yra. Ne, ne, jo nesimato tose šalise, kurima laivadovavimas principų griebk ir pabėg. Bet kita vertus, vėlgi, reikia užtikrinti, kad neturtingi žmonės tose šalise, kad žvėjų bendruomenės, kad jos gautų tam tikrą skiriamų lėšų dalį. Na, nežinau, kaip jūs to ketinate pasiekti, ar esate sudarę kokį planą, tačiau juk mūsų pagrindinis susirūpinimas yra sumažinti e, žvėjų bendruomenės skurdo ir nepraturtinti diktatorių. Taigi, taigi dėkoju Atsakykite dabar išduotus klausimus ir pato paprašysiu mūsų pranešėjos apibendrinti diskusijas rezultatus. Ačiū dabar, reaguojant į komisijos, pas, pas, kas buvo pasakyta, tai kad mano pirmas pagėdavimas, tai iš tikrųjų būtų peržiūrėti žuvininkystės politiką, taip pat ir per partnerysės sustarimus, kad iš tikrųjų būtų galima pratesti diskusijas kitose sutikimuose, nes iš tikrųjų tai klausimas techniškas, te, techniškas bet taip pat ir principas principinis klausimas, taigi labai svarbu diskusijas tęsti ir vėliau. Dabar dėl to, ką mm, pirmas kolega pasakė, iš tikrųjų suprantu, jog kai kurios ES valstybės narės yra sudėtingos situacijoje dėl žvejybinio laivyno, ypač Ispanija, ir sprendimas yra sudėtingas, aš suprantu. Uh, kai kuriuose valstybėse, kaip Ispanijoje, akivaizdu, kad priimti tos sprendimus bus labai sunku, nes iš tikrųjų žuvininkystė yra labai svarbi ir Todėl reiktų kažkaip tai surasti sprendimus, iš, iš, išeiti iš tos situacijos. Aišku, trumpalaikį laikotarpį mm, bus nuostolių. Kai kas sako, kad na, dabar tie sutarimai gerai veikia. Operatoriam taip, tačiau nebėra, nebeįmanoma toliau dirbti taip. Ir dabar pereiti reikia nuo tokių mm, jau emocijom paremtų sprendimų prie tikros europinės atsakomybės Tikrai dar kartą noriu pabrėžti, kad suprantu, kaip sudėtinga tai bus Ispanijos žuvininkysės sektoriu. Dabar dėl kitų mm, aspektų, kas buvo pasakyta. Gal taip pat dėl gynėjos pavyzdžio tą galėčiau pasakyti. Mes tikrai daug dirbame su gynėjos žmonėmis, su žuvų o, įvairiomis draugijomis, vietinių o, smulkių žvėjų. Tačiau problem, aišku, kad problema yra neteisėta žvejyba, nes iš tikrųjų ir žudomi žmonės, ir pirogos apverčiamos, ir, ir tinklai plėšomi ir taip toliau. Tai yra problema. čia aš nežinau, negaliu duoti pasiūlymų, dėl ko reikia balsuoti, ką reikia spręsti, bet aš manau, kad mm, tokių liudijimų kontekste reikia galvoti apie visas priemonės, kaip būtų galima išguiti neteisėtą žvejybą iš Gvinėjos, nes būtent dėl to uh, yra visos problemos. Ir čia europiečių, kai, Europos kai kurie operatoriai prisėda prie to ir tai už kitą ir tą kelią kitiems žvėjams žvėjoti, taip pat ir kinų ir taip toliau. Tai aišku, kad reikia visų pirma šio sutarimo rėmose pagerinti visų pirma kovą su neteisėta žvejyba. Mes galime galvoti apie tai, kaip galima būtų sustiprinti tą reglamentavimą ir ponė pranešėja kalbėjo apie Mm, tų, tų elementų sustiprinimą. Tikrai tai būtų esminis elementas mūsų ryšio su Gvinėje. Iš tikrųjų, tai valstybė, kuri daug nukentėjo, aš turiu galvoje režimą, kad iš tikrųjų žmonės labai nukentėjo 2007 metais, maištas, visi padariniai puikiai žinome. Ir kaip iš tikrųjų, kaip, kaip, kaip, kaip kolegos sakė, ne mes sukursime tą visą valdymo struktūrą gynėjo, tą visą turi padaryti vietos žmonės su mūsų pagalba. Taigi labai svarbu galvoti apie pilietinę visuomenę. Nereikia kažkokiai vienai grupiai teikti pirmenybę, ne, reikia galvoti būtent apie visos pilietinės visuomenės stiprinimą ir valdymas bus kuriamas per tai. Dabar dėl kažkokių tai sąlygų kelimo siejimo. O, ką panas Natila pasakė, iš tikrųjų tai puikiai palistruoja tai, ką aš jau sakiau, kad labai trūksta pasitikėjimo. Ne vien tik tai iš trečiųjų valstybių ES atžvilgių, bet taip pat ir iš ES trečiųjų valstybių atžvilgių. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų iš abiejų pusių turi būti pastangos. E, Sunatela tikrai puikų pavyzdį pateikė. Uh, Tikrai nebus lengva čia ateiti kažką padaryti, bet m, mm, tikrai galima galvoti apie papildomas sąlygas dėl a, treš, prieigo, dėl prieigos Europos laivynui prie trečiųjų valstybių žvejybinių išteklių. A, Galbūt iš tikrųjų reikia siekti griežtesnio požiūrio. Pažvelkime į istoriją tų, kas dalyvauja žvejybinėje veikloje. Taip, ypatingai Ispanija, aš suprantu, kad tai yra sudėtinga. Ispanai sako, tikrai neįmanoma užtikrinti rentabilumo, jeigu nesužvėjoja dar ir mm, tam tikros dalies e, mailiaus. Tačiau Taip, aš suprantu, tai yra sudėtinga, tačiau reikia išspręsti tą klausimą. Taip neįmanoma toliau dirbti, taip nebus užtikrinta e, tvari žvejyba. Iš tikrųjų, tai yra labai plačios diskusijos ir aš labai tikiuosi, kad bus daugiau progų jas pratesti. O kol kas tai tiek, ką norėjau pasakyti. Ačiū, ponė Goris. Man atrodo, iš tikrųjų, iš pradžių labai giliai užkabinote tuos klausimus, taigi komitetas tikrai turės dar daug padirbėti šiais klausimais. Dabar paprašysiu pranešėjos dar tarti žodį. Nu, nu da, da domen, kom... Euh, Šią sritį mes um, vertiname kaip ekonominio nusikalstamumo sritį, kur yra um, toks pašalinis poveikis, pavyzdžiui, kaip ispanų žvėjai, kai kurie sako, kad jeigu nebus tam tikras skaičius mauliaus, tai, mailiaus, tai nebus tikrai uh, rentabilita žvejyba. Tai yra, tai reiškia, kad na, yra tokių, kurie uh, negerbė reikalavimų ir tada tie žvėjai, kurie sąžininkai žvejoja, jie turi bankrutuoti dėl tos neteistos veiklos, kurią užsima kiti. Pavyzdžiui, tie, kas sako, tie, kurie sako, kad mm, kitai bus nerentabilu, tai iš tikrųjų ta jų veikla daro poveikį visų kitų veiklai. Tai yra tas užburtas ratas. Ir tada tie, lygiai tas pats pasakytina apie tuos, apie tas kompanijas, pavyzdžiui, kurios visos deklaruoja iki darbuotojų skaičių, tai jos irgi turi paskui bankrutuoti dėl to, kad yra tokių, kurie to nedaro. Aš manau, kad čia politinė e, valdžia turi aiškiai pasakyti, kad taip neįmanoma toliau gyventi, kad turi būti atitinkama kontrolė, turi būti tarptautinė jurisdikcija užtikrinta, e, iš tikrųjų, kad būtų galima stambiosius nusikaltėlius nuteisti ir žuvininkystės srityje tas pats, ta kontrolė turi būti stiprinama. Tai, svarbu, tai yra labai svarbu dabar dėl mūsų sutarimo su Gvinėja. Mes esame vystimosi komitetas. Mes negalime užsidaryti toje srityje, kur, kuri yra tik tai mūsų darbo sritis ir e, juk yra daugybė problemų, kurias turi šalis išspręsti. Ir tai reiškia, kad žuvininkystės susitarimas yra tiesiog pinigų spausdinimo aparatas. Jie nori pinigų, tačiau mes kalbame tik tai apie dalį pinigų, kurių jiems reikia. Jie nori e, daug daugiau šimtų ir milijonų. Jie nori ne kelių tūkstančių, bet daug daugiau. Tačiau, mm, juk, jeigu eina kalba apie mūsų biudžetą, tai e, apie vystimosi pagalbą, tai jis siekia milijonus. Tai iš tikrųjų šis sutarimas tai yra tik tai lašas jūroje. Aš manau, kad e, iš tikrųjų galime padėti gvinėjai, nesusėdami savo veiksmų su ištekliais. Vystimosi pagalba, e, kaip mes dažnai teigiame, yra visai ne tai. Aš nesakau, kad turėtumėm atmesti šį sutarimą. Aš suprantu, kad mūsų žuvininkystės ekspertai teigia, jog šios sutarimo sudarimas yra mažesnė blogybė nei nesudarimas. Aš manau, kad komisijai būtų galima duoti du patarimus ir dar paprašyti informacijos papildomai mūsų komitetui ir tarybai. Manau, yra visiškai teisėta, jog mes prašome komisijos pasakyti, kas yra padaryta pagal šį sutarimą, kurį jūs pasirašėte kiek yra tikrinama, kur nukeliavo tos lėšos, kurios buvo skirtos. Aš manau, kad tas klausimas yra teisėtas ir todėl aš prašau jūsų paremti mano pasiūlymus e, savo pakeitimuose. Ačiū, Iva. Dėkuoju, ponė Žaliai, už puikų atliktą darbą. Tikrai buvo sudėtinga ir manau, kad diskusijos buvo geras ir pavyks pasiekti rezultatų remintis tomis jūsų iškeltomis mintimis ir idėjomis. Taigi dėkuoju už jūsų indėlį. Na, o taip pat dėkuoju ir komisijai už jūsų pastangas padaryti viską teisingai, nors galbūt tos pastangas nesuomet teisingas. Beje, minėjau, kad e, pakeitimus galima teikti iki 7 valandos. Tai yra telikė tai 45 minutės. Taigi, jeigu turite pakeitimų, prašom pradėti rašyti jau dabar. O balsamai dėl šio klausimo vyks rytoj 12 val. O rytoj 9 ryto įvyks koordinatorių posėdis, kurio metu bus aptarti įvairūs klausimai. Taigi komiteto posėdis įvyks nuo 10 ryto.